Norėčiau Jums pranešti informaciją apie vakar iš ryto vykusi koordinatorių posėdį. E, tame posėdėje buvo priimti tokie sprendimai. Martin O ir Tamist bus visateisiai ASA valdybos nariai. Ir tie du nariai dalyvaus įtrė komiteto posėdžiuose du kartus per metus. Taip pat delegacija vyks į Braziliją, tai buvo patvirtinta ir taip pat buvo pakviestos politinės frakcijos pateikti pavardės dalyvių iki sausio pabaigos. Delegacijos kelionė prasidės balandžio antra, antros dienos ryte. E, paskui sekretoriatas išanalizuos pasiūlymus, remdamasis mūsų sutartą procedūrą. Paskui koordinatoriai patvirtins sprendimą teisėkūros proceso pradžioje ir bus nominuoti įtre nariai įstoja Madurel, Ibrich Johansson, Mikraskovski. O kalbant apie viešuosius klausimus. vyks klausimas susijęs su programa Horizontas 2020 kovo mėnesį ir įtri komitetas organizuos tris viešuosius klausimus per pirmuosius šešis mėnesius, vieną apie MVI, vieną apie skaitmeninę darbotvarkę ir vieną apie programą Horizontas 2020, kas jau buvo minėta. Vėliau antroje metų pusėje Mes e, taip pat turėsime galimybių suorganizuoti viešuosius klausimus, galbūt e, apie kosmoso politiką, technologijų įgalinimą ir pažangiuosius miestus. Kalbant apie tyrimus ir seminarus, visos frakcijos yra kviečiamos atsiųsti savo pasiūlymus sekretoriatui iki vasario šeštosios. Posėdžio metu mes taip pat paskirėme keturis pranešimus, tai yra dėl programos Horizontas 2020 EPP frakcijai, mokslinio tyrimų ir Euratomo programa socialistams, brandolinių jėgainių uždarimas ACR frakcijai ir brandolinės saugos priemonės ALDE frakcijai. Kalbant apie nuomonės, E, tai dar bus galutinai nuspręsta po to, kai koordinatoriai baigs savo konsultacijų etapą. Taigi tiek norėjau Jums pranešti apie koordinatorių posėdžio išvadas, o dabar galėsime pradėti šio ryto darbą. Pirmasis mūsų šio ryto darbo tvarkės punktas yra susijęs su ponios Nibler pranešimu apie tarptinklinį ryšį per viešuosius judrėjo ryšio tinklus Europos Sąjungoje. Prašom, ponė Nibler. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš karto pereisiu prie šio klausimo esmės. Kolegos, norėčiau Jūs informuoti apie esamą padėtį. Buvo pateikta daug pakeitimų, gavau 595, tai yra 59 pakeitimus. Ir kartu su sekretorijatu aš mėginau mm, padaryti tam tikrus kompromisinius pakeitimus iš viso šito didelio pakeitimų skaičiaus ir tai buvo gana sunkus uždavinys. Dauguma narių susikoncentravo ties keturiais pagrindiniais klausimais ir dabar tikriausiai galėčiau apžvelgti šios svarbiausius klausimus ir apibriežti savo mintis bei kompromisinius pakeitimus. Taigi, kompromisiniai pakeitimai buvo sekretoriato jums išdalinti, taigi tikiuosi, kad visi turėjote galimybę pažvelgti į kompromisinius pakeitimus. Taigi, temos, kurios nepateko į kompromisus, e, jas aptarsiu vėliau, O šiuo metu norėčiau susikoncentruoti ties 15 kompromisinių pakeitimų. Aš stebėjau taip pat ir diskusijas vykstančias taryboje, kaip žinote, ten vyksta paralelinės diskusijos taip pat šią temą. Ir mes turėtume patvirtinti tai jau pirmojo svarstymo metu, tam, kad tarptinklinio, kadangi tarptinklinio ryšio teisės aktai baigs savo galiojimą šių metų pabaigoje ir iki to laiko mes turėsime įteisinti naujus teisės aktus. Taigi turime atsižvelgti į šiuos mm, laiko suvaržymus ir tai tikrai skatina mus dirbti konstruktyviai ir patvirtinti teisės aktą jau per pirmąjį svarstymą. Taigi keturi svarbiausi dalykai susiję su diskusijomis tarp tinklinio ryšio. Pirmiausia, kainų ribos, tiek kalbant apie mažmeninę, tiek apie didmeninę rinką. Kolegos pateikė daugelį pakeitimų šioje srityje. Daug, daug kas norėtų mažesnių kainų, negu kad aš pateikiau savo pačios pakeitime. Kai kurie pasisako už nedidelius kainų padidėjimus ir yra taip pat ir tokių, kurie pritarė mano pasiūlymams kainų atžvilgių. Aš mėginau rasti tam tikrą vidurio kelią, o jis šiek tiek skiriasi nuo mano pradinio pasiūlymo. Taigi SMS e, žinučių e, kainose šiek tiek padidės palyginus su mano pasiūlymu. Taip pat yra skirtumas mažmeninėje ir didmeninėje srityje, kalbant apie e, duomenų siuntimą tarp tinklinių ryšių. Taigi aš išanalizavau visus kolegų pasiūlymus ir mėginau rasti vidurio kelio. Taigi man būtų įdomu dabar išgirsti jūsų mintis, ar jūs galėtumėte tam pritarti. Aš taip pat konsultavausi su vidaus rinkos komitetu. Jie taip pat turi bendrą pranešėją šią temą ir tikrai turi daug ką pasakyti. Vidaus rinkos nuomonė e, bus svarstoma rytoj. Ir ten taip pat bus kalbama apie mano siūlomas kainas. Taip pat bus deramasi su taryba dėl kainų ribų. Taigi labai svarbu, kad komitete mes turėtume svarę daugumą dėrybose su taryba. Taigi mano kompromisiniai pasiūlymai yra 19, 11, 12 ir 14 e, susiję su kainų ribomis. Ir man tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų mintis e, dėl šių mano kompromisinių pakeitimų. Kitas klausimas, kuris taip pat susilaukė daugelio pakeitimų, buvo susijęs su struktūrinėmis priemonėmis. Galiu pritarti daugumai struktūrinių priemonių, taip pat ir komisijos siūlymams. Kai kurie kolegos norėtų žemų e, kainų ribų, viena nori struktūrinių priemonių, tačiau dauguma sprendžiant iš pateiktų pakeitimų pritarė dviem struktūrinėms priemonėms. Aš taip pat pakeitimuose siekiau išdėstyti aiškę e, tarptinklinio, aišku, tarptinklinio ryšio profilį. Ir tikrai nebuvo kolegų, kurie būtų pritarę dvigubai sistemai. Aišku, kad šios dvi struktūrinės priemonės turėtų būti patvirtinamos ir įgyvendinimas jau bus paliktas komisijai. Tai yra ketvirtasis ir septintasis pakeitimai, apie kuriuos aš dabar kalbu. Taigi jie taip pat papildo ir mano pačios pakeitimus. Tai yra susijęs su vietiniu ryšiu. E, čia nebuvo jokių pakeitimų. Pasiūlymas yra tikrai labai jautrus ir tikrai būtų versta pasvarstyti šį klausimą. Galbūt yra ir trečia alternatyvi struktūrinė priemonė, kurią galėtume įtraukti į projektą. Čia kalbu apie šeštąjį pakeitimą. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar kolegos galėtų jam pritarti. Ir paskutinis pastebėjimas yra susijęs su penktuoju pakeitimu. Tai yra tam tikra atsisakymo nuostata ir ji reiškia, kad nacionaliniai teikėjai neturi gyvendinti struktūrinių priemonių, taigi jie atsisako taikyti struktūrinės priemonės jeigu vidaus rinkos kainos ir tarp tinklinio ryšio kainos yra labai netoli nutolusios viena nuo kitos. O jeigu yra didžiulis skirtumas, tuomet struktūrinės priemonės būtų taikomos, tačiau jeigu tokio skirtumo didelio nėra, tuomet jie gali netaikyti šių struktūrinių priemonių. Iš pirmo žvilgsnio ši mintis atrodė patraukli. Na, apskritai, jog mūsų tikslas yra vieninga vidaus rinka. Ir mes norime tokių taisyklių, kurios skatina konkurenciją, o ne priešingo poveikio struktūrinės priemonės nebūtinai tai gali garantuoti. Taigi man būtų įdomu išgirsti, ką mano kolegos mano šio klausimu. Apskritai norėčiau padėkoti visiems kolegos už tai, kad pateikė daug pakeitimų. Manau, jog mes visi daugiau mažiau einame tą pačią kryptimį ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad diskusijose galėsime sutarti ir galiausiai gerai balsuosime ir įgysime tvirtą poziciją dėrybose su taryba. Ačiū. Grazie, la kolega Nibler. Dėkoju kolegai Nibler. 10 val. kaip žinia, turėsime pradėti balsuoti. Taigi turime dar pusvalandį kad aptartume šį klausimą. Jeigu nespėsime, tai šį klausimą svarstysime po balsavimo. Sekretariatas man pasakė, kad dėja neišplatino kompromisinių pakeitimų, nes posėdis baigėsi tik vakar vakare ir jiems nepavyko padauginti šio svarbaus dokumento. Tiek informacijos iš mano pusės dabar šešėliniai pranešėjai, ponas Giobels. Ar norėtumėte pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš apgailę stauju, kad ponas Royal jau nebėra mūsų komiteto pirmininkas, nepaisant visko, sveikinu Jūs tapus komiteto pirmininkė. Ir be jokios abejonės linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti gerbiamai kolegijai Angelikai Nibler už puikiai nudirbtą darbą. Vakar vakare vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas su pane Nibler ir darbo atmosfera buvo labai konstruktyvi. Aš pats ir šešėliniai pranešėjai nuo socialistų frakcijos pasistengė padaryti viskas, kad dokumentas galėtų būti patobulintas ir kad tie pasiūlymai atneštų naudos vartotojams. Ateities istorikai be jokios abejonės kalbės apie tą revoliuciją, kurią mes išgyvename. Atsiradus informaciniams technologijams ir judrėjam ryšiui. Mes be jokios abejonės tai galime vadinti revoliucija, nes judrusis ryšys, informacinės technologijos labai ženkliai pakeitė mūsų gyvenimą. dingo daugybė skirtumų egzistavusių tarp visuomenės sluoksnių. Dabar visi, beveik visi turime galimybę naudotis informacinėmis technologijomis ir judriuoju ryšiu. Kalba eina apie tą sektorių, kuris yra labai naudingas vartuo, vartotojams. Aš kalbu apie mobilėje telefoniją, Čia kalba eina apie 120-230 milijardų eurų sum, sumas, kurios yra didesnės negu kad ES biudžetas. Ir tai rodo, kad e, šis teisės aktas yra labai reikalingas. Nekartą esame pažymėję, kad e, kartais konkurencija šioje srityje nėra pakankama. Vartotojai yra priversti mokėti tokius tarifus, kurie yra nustatyti. Kartais du žmonės turi mokėti už tą patį skambutį, tas, kuris skambina ir tas, kuris priima skambutį. Taip pat yra ir tas paslaptingas tarptinklinio ryšio fenomenas. Kartais daug keliaujantys žmonės atsiduria iš ties nepavydėtinoje situacijoje. Jie skambina iš Hamburgo į Müncheną ir kartais toks skambutis kainuoja pigiau negu kad skambutis iš Müncheno į Müncheną miestus esančius už Bavarijos sienos. Taigi keliaujantis susiduria su tam tikrais sunkumais. Į tą žmonių kategoriją įeiname ir mes, Europos parlamento nariai. Skambučiai tampa labai brangus. Mes, aišku, bandome sumažinti kainas, tačiau operatoriai ne visuomet yra pasiryžę tą padaryti tarplinkinis ryšys sudaro tik 4 procentus visų ES atliekamų skambučių. 2009 metais mes gavome paskutinius duomenis ir kalba eina apie 5 milijardus eurų, apie tokio dydžio operatorių pelną gaunama iš tokio pobūdžio skambučių. 1,25 milijardo eurų, o pelnas operatorių gaunamas yra 3,75 milijardai eurų. Taigi pelnas yra gan įspūdingas, o paslaugų dalis, apie kurią mes kalbame, yra ganėtinai siaura. Taip pat norėčiau priminti, kad 80 procentų verslo yra keturių operatorių rankose. Taigi kalbame apie tam tikrą monopolį, kuriam labai patogu dirbti. Ponas Čičesteris apie tai jau yra kalbėjęs ir naudojęs atitinkamą išsireiškimą. Kalbėjo apie tokį patogiai veikiantį kartelį, kuris nepaiso Europos komisijos siūlomų priemonių. Mano frakcijai akivaizdžiai matosi, kad artimiausių metų reikės ES sukurti tinkamai veikiantį tarptiklinio ryšio rinką. Kaip jau minėjau, keturi stambus operatoriai yra užėmę 80 procentų visos rinkos. Ir tie keturi operatoriai turbūt veikia kiekvienoje iš mūsų šalių. Savarankiškai arba bendradarbiaujant su kitomis šias paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Ir jie nori išlaikyti tokias fiktyves nacionalinės sienas grinai dėl tarifų, kad galėtų iš vartotojų nuskaičiuoti daugiau pinigų. Jeigu norime sukurti bendrąją rinką, jeigu norime sukurti tikrą Europos telefonijos rinką, turime ateityje atsisakyti tarp tinklinio ryšio. Aš siūlyčiau 2015 metus kaip galima gairę. Jeigu įmanoma to pasiekti anksčiau, tai būtų puiku, bet iš esmės toks turėtų būti mūsų tikslas, tokia turėtų būti mūsų kryptis. Pabandysiu atsakyti keletą kolegės Nyblio iškeltų klausimų. Mes, aišku, palaikome komisijos struktūrinių priemonių pasiūlymą, tačiau tik laikinai, nes gautinis mūsų tikslas turėtų būti vienas tarifas, kuris būtų taikomas visai Europai. Mes pateikėme ir kitų kompromisinių pasiūlymų. Mus ne visai tenkina galimybė nukrypti nuo siūlomų nuostatų. Nes dėl to nukentėtų klientai. Šitą galimybę neprisijungti prie bendros sistemos, manau, sukliudytų mums siekti pagrindinio tikslo, būtent vieningo tarifo nustatymo. Daugelis sako, kad bendras vienas tarifas neskatins konkurencijos. Dabar tos konkurencijos, aišku, stinga. Dėl to aš ir siūlau atsisakyti tarptinklinio ryšio ir nustatyti priimtinus pagrystus tarifus visose 27 ES valstybėse narėse. Dėkuoju kolegos uždėmesi. Dėkoju kolegai Goebbels. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Balean, Alde frakcijos vardu. Paprašyčiau kalbėti penkias minutės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, kolegė, už kompromisinius pakeitimus. Jūs tikrai pritarėte daugeliui mūsų pasiūlymų. Vakar vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas. Man jis pasirodė labai konstruktyvus. Jam besibaigiant, aš suvokiu, kad neturime absoliutaus sprendimo tarp tinklinio ryšio iššūkiui atremti. Mes ieškome tokių sprendimų. Mūsų tikslas yra skatinti konkurencingumą Europos rinkoje. Žinoma, nacionaliniu lygiu konkurencija yra užtikrinta. Aš nesu įsitikinusi, kad tarplytinis ryšys yra visą Europą apimantis ryšys. Jis, aišku, turėtų būti pigesnis ir naudingesnis vartotojams. Kalbant apie konkurencingumo skatinimą Europos lygiu, manau, kad mums reikia labai aiškiai atskirti didmeninės ir mažmeninės viršutinės ribas, kad alternatyvūs tiekėjai turėtų galimybę patekti į rinką. Aš pati nenorėjau liesti tų kainų, kurias pasiūlė komisija. Nežinau, kaip prasideda diskusijos dėl kainų. Ats... Iškyla labai daug įvairių minčių ir labai sunku tam prasti kompromisą. Manau, kad dėl kompromiso reikėtų ieškoti kompromisinio pakeitimo. Bet pirmiausia, reikia nustatyti tam tikrus kriterijus. Būtent viršutinėms riboms nustatyti. Tarkime, naujiems dalyviams nustatomos ribos turėtų remtis BEREK paskaičiavimais. Mano pakeitimai susijęs su kainomis e, būtent ir remiasi tokiais principais. Aš taip pat e, siūliau išplėsti viršutinės ribas iki 15 metų, kad jos būtų taikomos iki 15 metų. Aš manau, kad komisija turėtų atlikti peržiūrą vėliau, būtent 16 metais, kad komisija turėtų daugiau laiko e, ir galėtų įvertinti, ar konkurencingumas Europoje yra pakankamas. Taip pat reikėtų pratesti reglamento galiojimo laiką. Iš esmės, aš džiaugiuosi, kad pranešėja laikosi tos pačios pozicijos dėl viršutinių kainų ribų Aš taip pat džiaugiuosi, kad yra kalbama apie tarpinę ataskaitą po dviejų metų reglamento taikymą dabar dėl to vadinamojo local breakout, kurį aš pati ir pasiūliau. Džiaugiuosi, kad pranešėja įtraukė šią savoką į kompromisinius pakeitimus ir šis pakeitimas susilaukė mano frakcijoje ir komitete plataus pritarimo. Šis Local Breakout papildo komisijos siūlomas struktūrinės priemonės ir mano nuomonė tai yra labai svarbu siekiant sumažinti duomenų perdavimo kainas. Nors tai nėra savaime tarptiknis ryšys, manau, kad tokia savoka turėtų atsirasti reglamente. Antrajame punkte mes turime nuostatą susijusią su alternatyviais kontraktais. Ir jeigu mes pritarsime opt-out savokai, tai turėsime plačiau svarstyti šį pasiūlymą ir kalbėti apie alternatyvius kontraktus ir papildomas, papildomus sprendimus. Dabar ketvirtas punktas, aštuntas A naujas pakeitimas, penktas kompromisinis pakeitimas. Čia dar kyla klausimų dėl jo įgyvendinimo. Aš manau, kad ta dabartinė sistema yra paprastesnė ir lengviau suvokiama vartotojams. Manyčiau, kad tai galėtų būti būdas pasiekti tikslą sumažinti tarptinklinio ryšio kainas ir jas priartinti prie nacionalinių kainų konkrečioje valstybėje. Todėl mes turėtume išlaikyti tokią opt-out galimybę, nors be jokios abejonės egzistuoja e, tam tikros techninės detalės, kurias reikia išsiaiškinti. Tarkime, telekomunikacijų tiekėjas gali siūlyti pigesnius tarptinklinio ryšio sandorius Belgijoje negu kad, atsiprašau, Rumunijoje negu kad Belgijoje. Na, nežinau, ar tokia galimybė numatyta siūlomo, siūlomame reglamente, bet tai galėtų būti geras sprendimas. Taigi aš manau, kad reikėtų leisti BEREK nuspręsti tarptinklinio ryšio kainų apibrėžti. Be jokios abejonės komisija priims gautinį sprendimą šiuo klausimu, kadangi mes svarstome būtent komisijos pasiūlymą ir komisijos siūlomas struktūrinės priemonės. Na, manau, kad tiek. Ačiū. Grazie, kolega Lamberts. Uh, grazie. Uh, Ačiū kolegė Landers. Aš nenorėčiau e, kartoti tų argumentų, kurie jau buvo išsakyti. Aš beveik e, visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kai jūs kalbate apie e, kalėjimą, tai ka, iš tikrųjų tai būtų kalėjimas operatoriui, o ne klientui. Aš norėčiau pakalbėti apie kainos viršutinės ribas duomenų perdavimui. Ir e, kompromisiniuose pakeitimuose e, tai yra minimuma 500 eurų. I mean... E, nuoširdžiai sakant, šiame komitete taip dažnai girdžiu mantrą, kad Europinis e, duomenų judėjimas e, galėtų paskatinti e, ekonomiką. Ir aš manau, kad mes turėtume būti daug agresyvesni siūlydami kainos vidutinės viršutinės ribas duomenų perdavimui. Ir aš žinau, kad daugelis šešėlinių pranešėjų yra tos pačios nuomonės ir aš manau, kad čia galima daugiau būtų padaryti. Jeigu žiūrėtume iš e, kliento perspektyvos, e, tai mes neturėtume apsijuokti juokise. Ir e, kitas dalykas - galimybė neprisijungti prie šios sistemos. Jeigu operatorius siūlo tarptinklinio ryšio tink, e, kainas, kurios beveik atitinka e, vietinio tarptinklinio ryšio e, kainas. Tai rinkos dinamika pati turėtų užtikrinti, kad tai būtų pasiekta. Jeigu mes užtikriname visišką pasirinkimo laisvę klientams, tai mes tiesiog priversime operatorius pasiūlyti e, tarptautinio, tarp tinklinio ryšio e, kainas, kurios būtų artimos e, vietiniam tarptinkliniam ryšiui. Ir struktūrinės priemonės nėra tobulos. Tačiau kol kas dar nėra niekas pasiūlęs kažkokio tai auksinio sprendimo. Dėkuoju. E, Dėkuoju, ponas Čičestė. Ne, tuomet e, dikastijų, prašau. Ačiū, pona pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Nibler. Ji tikrai puikiai dirba e, šiame projekte. Ir ji tikrai e, konstruktyviai žvelgia į šiuos klausimus. Na, o dabar Pakalbėsiu apie neprisijungimo galimybę, ties kuo baigė ponas Lambert. E, ši galimybė nėra būtina, kadangi mes norime užtikrinti klientams pasirinkimo galimybę. Šis komisijos siūlymas ir ankstesni siūlymai e, siekia įsikišti dirbti ir paskatinti konkurencingumą tarp tinklinio ryšio rinkoje. Ir mes puikiai žinome, kad e, tai, kas vyksta dabar, tiesiog e, riboja galimybės klientams rinktis. E, komisija siekia atverti rinką padidindama konkurencingumą kad būtų daugiau ir geresnių pasirinkimų geresnėmis kainomis vartotojams. Tačiau kaip aš tai matau, tai būtų e, lankstesnis būdas pasiekti šių tikslų. Yra skirtingų būdų, kaip tai padaryti. Esamoje situacijoje E, kai pagrindę kalbama apie kainas rinkoje. Aš manau, gali tai pasirodyti, gali būti naudinga turėti neprisijungimo galimybę. E, tai priverčiant operatorių nustatyti geresnės kainas. Jei tai padės pasiekti geresnių kainų, tai paskatins e, vietinius operatorius užtikrinti geresnės e, kainas vartotojams už tarptinklinį ryšį. Taigi, kai vartotojas sudaro sutartį e, su operatorium dėl tarptinklinio ryšio, kuriam taikomi beveik vietinio ryšio tarifai, tai manau būtų visiškai e, protinga netaikyti išskirtinio tarptinklinio ryšio taisyklių. Dabar apie reikalavimus. Taip, tai galima būtų aiškinti e, įvairiai. Ir čia E, galima būtų e, prisiminti e, Bereko siūlymą ir komisijos ataskaitą dėl tarptanklinio ryšio siūlymo, kas užtikrintų priimtiną kainų lygmenį. Ir komisija mm, nustatys, ar tai yra praktiškai e, atitinkantis dalykas. Mes turėtume stebėti, ar e, šios nuostatos tinkamai įgyvendinamos. Ir turint galvoje e, dabartinį kontekstą, aš pasisakyčiau už neprisijungimo galimybę. Dėkoju. Ponas Prodė, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveikinu e, jūs e, kaip pirmininkė naujai išrinkta ir e, leiskite išreikšti pasitenkinimą e, vėl dirbti šiame komitete. Aš anksčiau esu jame dirbęs ir aš esu tikras, kad mes e, galime puikiai bendradarbiauti su Envi komitetu, ypač E, energetikos srityje. Taip, taip pat paaiškina, kodėl aš e, e, negalėčiau prisidėti prie šio klausimo. Aš tiesiog norėčiau pasveikinti poną Nibler, pateikus tokį puikų siūlymą ir norėčiau e, sugrįžti prie to, ką aš esu sakęs ankstesnės kadencijos metu e, ir sakiau ponui Goebbels. E, tarptinklinis ryšys yra absurdiškas sprendimas. Bendrovės galėtų tiesiog sudaryti tiesioginius e, susitarimus e, tarpusavyje ir galėtų būti europiniai e, tiek, paslaugų tiekėjai, ryšio tiekėjai vartotojams. Ir mes dabar tik tai tolstame nuo to. Taigi kitą kartą, kai spręsime šį klausimą, E, galbūt mums pavyks įtikinti e, ryšio bendrovės e, įeiti į rinką kaip vieninga rinkos tiekėja visoje Europos rinkoje. Ačiū ponas Prodi, ponas Hökmark. Gerbiama pirmininkė, leiskite pasveikinti jūs kaip išrinkta nauja pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Angelikai už e, pranešimą, taip puikiai parengtą. Ir mes, mano nuomonė, turėtume atsižvelgti į du dalykus, aptarinėdami kompromisus. Aš jau anksčiau vieną dalyką sakiau, kad e, tarptinklinis ryšys yra tikrai labai senamadiškas dalykas. Mes esame 2012 metuose, tai yra labai e, sparčiai besivystantis e, sektorius ir vis dėlto mes iki šiol esame prisirišę prie e, savo valstybių sienų. Tačiau daugelis dalykų keičiasi. Kalbant apie radio dažnius, tai galbūt mums pavyks E, pasiekti paneuropinių e, paslaugų. Tačiau leiskite, leiskite atkreipti dėmesį į dar vieną faktą. Tai yra duomenų e, perdavimo apimtis. Tai yra didžiausia problema, su kuria mes susidurėme šioje srityje. Duomenų perdavimo kiekiai didėja, E, dvigubėja, trigubėjo ar net keturgubėja per metus. Ir per pastaruosius penkerius metus e, turbūt padidėjo dešimt kartų o šiais metais padvigubės. Ir kiekviena nauja karta e, ar naudotų asmeninį kompiuterį, ar naudotų išmanųjų telefoną, visi naudojasi duomenų perdavimo paslaugomis. Prieš keletą metų tai buvo neįprastas dalykas. Dabar yra e, programos e, daugybė naujų paslaugų, kurios yra vis į, efektyvesnės ir naujoji karta e, e, trokšta iPhone'ų, e, tai didindami duomenų perdavimo kiekius. Ir jeigu e, duomenų perdavimo kiekis e, keturis kartus padidėja, ir tai 2014, 2014 e, metai gali būti labai labai toli. Taigi mes turime prasiveršti iš tų senųjų struktūrų. Ir aš norėčiau padėkoti Angelikai už, už sugebėjimą prisiderinti prie šių galimybių. Aš girdėjau operatorius sakant, E, kad jiems nepatinka, e, kad tai bus naudinga ir kitiems operatoriams. Tačiau tai nėra priešingas argumentas, nes tai padės didinti konkurencingumą. Ir techninė prasme, e, būdami užsienyje, mes galėsime naudotis ryšio tinklų, taip kaip mes tai darome namuose ar taip kaip mes e, darome šiame, šiuose pastatuose, naudodamiesi bevėlį ryšį. Taigi vietinė prieiga prie išorinio e, tinklo e, yra labai svarbus dalykas ir mes turėsime spręsti su tuo daug susijusių e, problemų. Aš būčiau e, linkęs sutikti, jeigu ponas Lambertas sutiktų su ponu Goebbelsu. Manau, kad čia turėtume būti šiek tiek e, skeptiški, nes e, vietiniai operatoriai gali pakelti kainas. Tačiau yra ir kitų sprendimų. Visų pirmiausia, mes turėtume teikti pirmenybę tai vietiniai prieigai prie išorinio tinklo. Taigi aš tikrai e, sveikinu kompromisinius e, pakeitimus ir e, džiaugiuosi naujų pasiūlymų. Dėkoju. Ačiū dabar ponas Rol. Ačiū ponė pirmininkė. Labai ačiū Angelikai už visą parengiamą į darbą. Mano Pirmasis pastebėjimas būtų toks, telekomunikacijos pramonė tampa vis svarbesnė, jų apyvarta vis didesnė, pelnas vis didėja ir tai taip pat kuria darbo vietas ir tai yra tam tikras pranašumas ir tai pritraukia taip pat ir investicijų. Kalbant apie politinius sprendimus, mes visuomet pabrėždavome tai, kad telekomų, telekomunikacijų pramonė turėtų susilaukti daugiau investicijų, jiems reikia plėsti infrastruktūrą, Taip pat nacionalinėse rinkose mes turime puikią konkurenciją, čia nėra jokių problemų, kainos gali mažėti, pasikeitimai vyksta gerai ir vieninteliai sunkumai yra susijęs su tarp tinkliniu ryšiu. Anksčiau mes e, nustatinėjome kainas, spręsdami tarp tinklinio ryšio problemas ir žinoma, kainos šiek tiek sumažėjo, tačiau mums nepavyko pasiekti konkurencijos. Taigi kainų nustatymas e, gali mažinti kainas, tačiau tai neskatina konkurencijos. Štai kodėl aš pritariu komisijos pasiūlymui. Ir mes turėtume daryti tarptiklinio ryšio srityje tai, ką mums pavyko pasiekti nacionalinėse rinkose. Turime padaryti taip, kad vartotojas pats galėtų apsispręsti, kurį teikėją naudoti. Man atrodo, mes čia turėtume veikti labai apdairiai, turėtume pritarti Angelikos pasiūlymui, kadangi mums reikia struktūrinių priemonių kuo greičiau, tačiau antra, mes turime užtikrinti, kad nenustatinėtume tam tikrų kainų ir viršutinių kainų ribų. Jeigu mums tikrai reikia struktūrinių priemonių, jeigu norime skatinti konkurenciją, tuo pat metu turime užtikrinti, kad kitose srityse nesumažintume to teikiamos naudos. Taigi, man atrodo, mes turime tai apsvarstyti ir surasti tinkamą kompromisą. Ačiū. Ačiū, ponas Kroisman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ideologijos mums nepadės, taigi aš tikrai galiu tik pratesti ankstesnį kalbėtoje. Mes turime pasižiūrėti į tokias struktūrinės priemonės, kuriomis galėtume pasiekti didesnės konkurencijos ir sumažinti spaudimą rinkoje. Yra tam tikra atsisakymo nuostata ir man atrodo tai yra gera mintis, kadangi dėl to paslaugų teikėjas pradės svarstyti, pradės investuoti į technologijas ir tokiu būdu vartotojai tai išeis tik į naudą. Žinoma, mes kalbame apie tam tikrą kvazį monopolį, tačiau mes tai galėtume išspręsti. Žinoma, vietinė prieiga prie išorinio tinklo paslaugų taip pat sukurs didesnę konkurenciją ir ateityje galbūt turėtume turėti tam tikrą europinį tarifą, galbūt tai taip pat galėtų išspręsti problemas. Europa. Na, žinoma, mes taip pat e, dar turėtume panalizuoti technologinius dalykus, tačiau yra tokia galimybė. Ir pažiūrėkime, jeigu kainos sumažės per daug greitai, tuomet nauji paslaugų teikėjai ateis į rinką, o kiti, kitos didžiosios kompanijos jau įsigaliojusios rinkoje vis dar turės savo monopolį. Uh, Taigi reikia tokių kainų, kurios leistų naujiems paslaugų teikėjams įsijungti į rinką ir teikti įdomius pasiūlymus. Kuo mažesni tarifai, tuo mažiau įdomu bus naujiems paslaugų teikėjams patekti į rinką. Taigi turime užtikrinti, kad bet kokie sprendimai taip pat e, atsižvelgtų ir į rinką. Taigi mes labai pritarėme kompromisiniams ponios Nibler pakeitimams, mes pritarėme atsisakymo nuostatai, taip pat vietinės prieigos prie išorinio tinklo paslaugų galimybei. Taigi rytoj vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas, mes taip pat aptarinėsime šios klausimus ir taip pat pranešime apie tai, kas buvo nuspręsta dienai šiame komitete. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegai Rubek. Ir per tą laiką taip pat norėčiau paklausti kolegų, ar jūs atsinešite savo balsavimo korteles, nes paskui jau balsuosime. Ačiū. Aš norėjau tik dar kartą pasakyti, kad Europos parlamentas neturėtų nustatinėti kainų. Tai turėtų priklausyti nuo konkurencijos, tačiau man atrodo, jog mes turime apibriežti tai, ką reiškia piknaudžiavimas. Mes turime apsaugoti vartotojus nuo sukčiavimo. Ir tai taip pat yra susijęs su tartinkliniu ryšiu. Pateiksiu pavyzdį. Mano šalyje už tūkstantį minučių, už tūkstantį SMS žinučių ir 1 gigabaitą duomenų mokate 8,80 eurus centų. Taip yra Belgijoje. O iš tikrųjų 1 gigabaitas kainuoja 19 eurų. Mes kalbame apie 500 eurų už 1 gigabaitą. Mes norime užkirsti kelią tokiems piknaudžiavimams. Tūkstantis minučių kalbėjimo kainuoja 8,80 eurus. Taigi šis pavyzdys tik parodo, kad rinka neveikia tinkamai. Mes turime nustatyti tam tikras technologinės priemonės, struktūrinės priemonės, kad užtikrintume konkurenciją. Jeigu pasižiūrėsime į Facebooką, į naujasias technologijas, pamatysime, kas yra įmanoma su tokiamis naujomis technologijomis. 5 milijonai piliečių naudojasi jomis Taigi turime užtikrinti, kad tokios kainos taip pat atitiktų ir nacionalinės kainas. Mes turime užtikrinti jų galiojimą visose Europos šalyse. Ačiū. Dėkoju, ponė Rubek. Klausai, jūs norėtumėte pasisakyti? Congratulations from us. Ačiū. Norėčiau pasveikinti Jūs tapus įtrio komiteto pirmininkė. Uh, Norėčiau padėkoti Jums už šias e, įdomias diskusijas. Buvo labai įdomu klausytis šios dienos diskusijų. Mes džiaugiamės, kad e, visos šalis yra įsipareigojusios siekti sutarimo dėl tarp tinklinio ryšio. E, šis reglamentas baigs galioti birželio pabaigoje. Mes džiaugiamės kompromisinių pasiūlymų pristatymu. Mes norėtume pagirti parlamentą, kadangi jūs dirbate konstruktyviai Mes iš savo pusės taip pat stengsime pasiekti šio bendro tikslo. Mes žinome, koks yra tvarkaraštis, todėl turime bendradarbiauti, ieškodami tinkamų sprendimų. Diskusijos taryboje juda į priekį labai konstruktyviai. Mes labai dėmiai klausėmės šios dienos diskusijų jūsų komitete. Diskusijos, debatai buvo labai įdomus, labai reikšmingi mums ir jie rodo, kad e, parlamentas yra susirūpinęs dėl to pačių dalykų kaip ir taryba. Mes analizuosime kompromisinius pakeitimus, kad galėtume geriau pasirengti tolesniam dialogui. Ačiū ir tikiuosi gero bendradarbiavimo ir ateityje. Dėkoju. Jeigu kolegos pritars, aš siūlyčiau pereiti prie balsavimo ir sugrįžti prie to klausimo po balsavimo. Ponas Goebbels. Tiesiog vieną pastabą turėčiau, ponė pirmininkė. Ponas Riubik ką tik tai sakė, kad Europos parlamentas neturėtų nustatyti kainų. Norėčiau pasakyti, kad be tarptinklinio ryšio vienas ir antras dokumentų kuriais mes, turiuomenyje komisija ir parlamentas bei taryba, jeigu tų dokumentų nebūtų buvę parengta, apskritai jokios pažangos nebūtų, nes konkurencija nebūtų pakankama, kad kainos būtų sumažintos. Ponas Riubik. Taip, aš pasisakau už ribojimą turėtų būti tam tikros ribos, bet neturėtume reguliuoti ir nustatinėti kainų. Parlamentas neturėtų nustatyti kainos už vieną gigabaitą, kuri, kurią reikėtų mokėti ateityje. Turėtume atskirti įvairias galimybės. Aš pasisakau už konkurenciją. Bet Jeigu kažkas prašo dvigubos kainos už tą patį produktą, galima atsisakyti tokios sutarties. Aš dalyvavau diskusijose, kai buvo deramasi dėl tarptinklinio ryšio antras dokumento. Ir žinau, kokia buvo situacija. Ne. Pirmininkė, baigsime diskusijas šiuo klausimu. E, prie jo grįšime, suteiksime galimybę pasisakyti kolegiai Nibler. Bet tai vyks po balsavimo. Manau, kad balsavimas tikrai neužtruks per nelik ilgai. Turime pono Hokmark pranešimą. Balsuosime vieną kartą. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Kas už? Balsuojame. Balsavimas baigtas. Yra per, dviem per daug EPP frakcijos atstovų. Taigi du parlamentarai neturėtų balsuoti. Atsiprašau, manau, kad kažkas atsitiko mano balsavimo aparatui. Prašyčiau technikų patikrinti kolegės balsavimo kortelę. Galbūt pereikite į kitą vietą, sako pirmininkė. Taigi balsuojame. Dar kartą galiu pasakyti, kad yra du kolegos balsuojantis be kortelių. Ar jūs abu esate už? Taip, du kolegos yra už. Turime vienu balsu per daug iš EPP frakcijos. Baigiame balsuoti. 52 už patvirtinta. Ačiū. Praktiškai vienbalsiai pritarta. Dabar pereisime prie kito dokumento. Ir paskutiniu balsuosime e, dėl kolegos Johansson nuomonės. Pirmas kompromisinis pakeitimas kas už? prieš, susilaikė, priimta. Pirmoji dalis, šeštas punktas, kas už, prieš, priimta. Pasitikrinsime. Šeštas punktas, pirma pastraipa. Gyrek pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 29 už, 23 prieš. Priimta. Pirmas paragrafas, septintas punktas, kas už? Prieš atmesta. Pirmas paragrafas, aštuntas punktas, tikau pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Toliau, antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias paragrafas, 22 punktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias paragrafas, 23 punktas, Šimanski, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas paragrafas, 33 punktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas paragrafas, 34 punktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas paragrafas, 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktas kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 37 punktas. Kas už? Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas paragrafas, 38 punktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas paragrafas, žodinis pakeitimas, 41 punktas, turime žodinį pakeitimą. Ar sutinkate, kas už, prieš, susilaiko priimta. 42 punktas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas paragrafas, 43 punktas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas paragrafas, 44 punktas už, prieš, atmesta. Ketvirtas paragrafas, 45 punktas, kas už, prieš, atmesta. Ketvirtas paragrafas, 46, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas paragrafas, 48, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisinis, kas už, prieš Atsiprašau, ketvirtas paragrafas 50. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. O dabar septintas kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 55. Girek. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta, manau. Priimta, sako pirmininkė. Kągi pasitikrinkime. 55. Turime 3, 2 balsus iš EPP frakcijos. Per daug. Dabar jau vienas. Iš Alde frakcijos e, turime pernelyg daug balsų. Taigi rezultatas balsavimo yra toks priimta. Dėkuoju kolegos. 57. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 58 Karins už, prieš, susilaikė, priimta. 59 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. 59 Franko pakeitimas. Balsuojame. Turime vienu balsu per daug iš EPP. Vienu balsu per daug iš EPP. Atsiprašau, galbūt įnešiau nesusipratimą. Man atrodė, kad antroji 58 dalis nebuvo patvirtinta. Tiesiog norėjau pasitikslinti. Pirmininkė, taip, jūs visiškai teisus, ponė. Atsiprašau, sako pirmininkė, manau, kad suklydau. Nebalsavome dėl antrosios, dėl 58 pakeitimo antros dalies. 59 patvirtintas, o dabar balsuosime dėl 58 pakeitimo antros dalies. Atsiprašau. Franko, prašom. aš siūlau išbraukti E financial instruments ir siūlau išbraukti artikelį E, kad e, tiesiog viskas būtų suprantamiau. Pirmininkė, jūs dabar kalbate apie 60 pakeitimą, bet mes balsuosime dėl 58 pakeitimo antros dalies dabar, ponė Dekastilio. Mikrofoną prašom. Dabar dėl pirmosios dalies APP balsuoja už, bet dėl antrosios dalies. Mes balsuojame prieš, nes šešėlinis pranešėjas siūlė taip balsuoti. EPP balsuoja dėl antrosios dalies prieš. Pirmininkė, puiku. Nuostabu. Taigi balsuojame dabar dėl 58 antrosios dalies. Kalba eina apie penktą paragrafą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Manau, kad atmesta, bet galime pasitikrinti. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Atmesta. Dabar perėsime prie 60. Suteiksiu dabar žodį Franko. Taip, aš siūlau šiame pakeitime atkreipti dėmesį į frazę asks for a financial instruments. Mano pasiūlymas yra lankstesnis. Išbraukti E. D'accordo con la proposta del collega Franco? No. Bene. Allora... Ar visi pritarėme kolegos Franko pasiūlymui? Jeigu taip, puiku. 60. Dabar balsuokime, atsižvelgdami į kolegos Franko pasiūlymą. Kas už? Prieš? Priimta. 61. Tikau, kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 62 Van Bremt, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 8 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 65 Roil, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 67 Van Bremt, kas už. Atsiprašau, atsiprašau, turėsiu dar pasimokyti, kaip pirmininkauti balsavimui. Pamiršau antrąją dalį. Taigi 65, antra dalis, ne? Ne, atrodo, kad e, ne. Prašom, kolegė. Jeigu Jeigu aštuntas kompromisas būtų patvirtintas, tai pirmoji dalis atkristų. Taip ir yra, pirmoji dalis atkrinta, mes dėl jos negalime net balsuoti. Taip. Turėjome balsuoti tik dėl vienos dalies, būtent dėl antrosios, nes pirmoji dalis atkrito, kadangi patvirtintame aštuntą kompromisinį Taigi dabar 65 punktas, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 67 Vandremt, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 68 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 69 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas. Balsuojame dėl viso dokumento, nuomonės projekto. Balsuojame. Turime per daug balsų iš EPP. Kairėje sėdintis du kolegos balsuoja už. Taigi, patvirtinta 51 už, susilaikiusių nėra, balsavusių prieš nėra. Taigi vienbalsis pritarimas, sveikinu kolegą ir atsiprašau, kad šį beitą supainiojau. Pasižadu kitą kartą dirbti geriau. Dabar paprašysiu kolegų norinčių išeiti, tą padaryti kaip galima greičiau, kad galėtume kaip galima skubiau grįžti prie mūsų diskusijos. Taigi, kolegos, prašyčiau per minutę, jeigu norite išeiti iš posėdžių salės, taip ir padarykite, kad galėtume tęsti diskusiją. Per favore, quelli che devono abbandonare la sala lo facciano velocemente. Prašyčiau, jeigu reikia išvykti Padarykite tai dabar. Turime tęsti diskusijas. Grazie. La parola alla... Ačiū. Kolegos, komisijai dabar suteiksiu žodį. Prego. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pradėti pasveikindamas jūs. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pradėti nuo sveikinimų. Visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs E, su išrinkimu į šio komiteto pirmininkę ir antrą norėčiau pasveikinti ponę Nibler, taip puikiai padirbėjus e, šiuo klausimu. Komis, e, komiteto siekiai yra dideli, siekiama pasiekti susitarimo kaip galima greičiau. E, kad pasibaigus e, baigus galioti esamam e, reglamentui įsigalėtų kaip galima greičiau naujas. Norėčiau keletą pastabų pasakyti. Žinoma, tai nesurprizas, aš juos klausimus komitete nekartą kėliau, nagrinėdamas šį siūlymą ir kalbant apie kainos viršutinių ribų nustatymą. E, ir struktūrinės priemonės. Tai turėtume, e, tai turėtume turėti galvoje, nes apie tai kalbėjo ir ponia e, Valian. Ir mes turime palikti atitinkamą kainos skirtumą tarp didmeninės ir mažmeninės kainos ir užtikrinti patrauklę rinką tarp tinklinio ryšio vartotojams. Kalbant apie e, kainų viršutinės ribas, e, galima iškelti klausimą, e, kokio, kokiame lygmenyje turėtų būti nustatytas tas viršutinė, ta viršutinė riba. Tačiau turėtume nepamiršti, kad reikia parikti pakankamą kainų skirtumą operatoriams Tarptinklinis ryšys perduodant didelius duomenų kiekius yra e, labai brangus dalykas, todėl labai e, svarbu e, iš e, par, parlamento, iš e, šio komiteto pusės pateikti tokius e, pasiūlymus. E, e, kainų reguliavimas nustatant e, kainos viršutinės ribas niekada neišspręs tarptinklinio ryšio ir, ryšio ir duomenų perdavimo problemų. Ir manau, kad esami pasiūlymai kelia naujų sprendimo galimybių, ypač turint galvoje duomenų perdavimą. Dabar trumpai dėl siūlomo, e, siūlomos galimybės neprisijungti. Tai yra labai patraukly iniciatyva, patrauklus siūlymas. E, ir e, tai tikrai labai įdomu ir mes turėtume išnagrinėti, ar tai įmanoma būtų įgyvendinti, tačiau turėtume žinoti, kad yra e, keletą galimų neigiamų šio siūlymo pasiekmių ir turime užtikrinti, e, kad e, tokia galimybė būtų tik tai nustačius labai griežtas sąlygas. Ir net jeigu sudarysime galimybę operatoriams išvengti struktūrinių priemonių, jeigu jie teiks paslaugas kainomis artimomis vietinėje rinkoje, e, nustatytoms kainos, kainoms, tai e, išimtis iš struktūrinių priemonių e, gali būti būtų, gali būti įdomus tik tai tiems operatoriams, kur vietinės paslaugų kainos yra palyginti didelės. Tose šalise, kur kainos jau yra konkurencingos ir protingai žemos, tai tose šalise e, e operatoriams nebus jokių paskatų išvengti šių priemonių. Ir jeigu jie taikytų e, nacionalinės e, vietinėje rinkoje taikomas kainas, tai jie galėtų patirti nuostolių. Ir dar vienas e, įdomus dalykas, kurį paminėjo komiteto nariai, tai yra gal, sukurti galimybę išvengti atskirimo priemonių. Tai galėtų būti E, tai galėtų sukurti naujas galimybės įeiti į tarptinklinio ryšio rinką, kurią mes e, bandome sukurti taikydami struktūrinės priemonės. E, žinoma, smulkesni operatoriai negalės įgyvendinti atskirimo ir mes turime užtikrinti, kad būtų galimybė, užtikrinta galimybė naujiems operatoriams įeiti į rinką. Ir, ir svarbu, jeigu e, įgyvendinsime e, neprisijungimo e, nuostata, tai turėtų būti labai griežti reikalavimai ir antra, turėtume užtikrinti, kad būtų galimybės investuoti ir naujiems e, veikėjams patekti į rinką. Tai e, tikrai labai įdomi, viliojanti idėja, tačiau yra ir trūkumų, kuriuos turėtume tinkamai išspręsti. E, tai galiausiai dėl procedūrinių dalykų. Tai struktūrinių priemonių e, įgyvendinimo e, baigiamosios nuostatos. Aš manau, kad e, komisija priims sprendimą dėl techninio, techninį sprendimą dėl atskirimo Čia labai svarbus yra laiko veiksnys, jeigu mes norime užtikrinti konkurenciją tarp tinklinio e, ryšio rinkoje, turėtume tai padaryti kaip galima greičiau. Ir mes manome, kad mums nebūtinai reikia reikėtų papildomų komisijos sprendimų. Aš jau iš um, pakeitimų man, matau, kad yra nus, numat, nustatyti labai griežti atskirimo e, kriterijai. Tačiau reikėtų išanalizuoti techninius struktūrinių priemonių aspektus. E, reglamente turėtų būti e, numatyti kriterijai, kurie užtikrintų teisinį apibrieštumą. Žinoma, turėtume palikti galimybę komisijai priimti sprendimą dėl papildomų gairių ir turėtume e, dar kartą pagalvoti, ar reikėtų pradėti naują administracinę procedūrą dėl komisijos sprendimo. E, kadangi, kaip minėjau, laikas yra pagrindinis e, lemiamas veiksnys čia. Ir kaip pradžioje minėjau, e, sveikinu šį e, nuomonės e, projektą, šį pranešimą projektą ir dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju komisijai, dabar suteiksiu žodį ponė Angelkai Nibler. Dėkoju, Pone pirmininkė, visų pirmiausia, leiskite padėkoti kolegoms už e, e, nepaprastai įdomius pasisakymus, už puikų indėlį. Taip pat norėčiau padėkoti komisijos ir tarybos atstovams už pasisakymus. Ypatingai esu dėkinga e, už jūsų konstruktyvų požiūrį. Dabar norėčiau atsiprašyti kolegų, kad kompromisiniai pakeitimai nebuvo išdalinti, nes aš tiesiog nespėjau to padaryti. E, tačiau dėkoju už e, jūsų komentarus remiantis mano žodiniu pristatymu šį rytą. Aš dabar nesigilinsiu į kiekvieno pasisakymo detalės. Dauguma kolegų apibūdino ir išanalizavo padėtį rinkose, e, konkurencinę situaciją ypatingai. Ir diskusija ypatingai įdomi E, tuo požiūriu, kaip paskatinti didesnę konkurenciją e, rinkoje e, ir pasiekti nemažai susitarimo dėl struktūrinių priemonių. Taip pat remiu pasisakymą dėl vietinės prieigos prie išorinio tinklo. Tačiau yra vienas momentas, kurį norėčiau iškelti. Tai yra e, senoviškas tarptinklinis ryšys e, tarp Europos subjektų. E, tačiau tai šiek tiek riboja konkurenciją ir neleidžia rinkoms nustatyti kainas. Todėl reikėtų tas rinkas atverti ir leisti rinkoms e, spręsti dėl kainų, e, kurios būtų e, toli gražu nertimos viršutiniams kainų riboms. Ir bendrovės Man atrodo, kad bendrovėms nereikia struktūrinių priemonių. Mes negalime priversti paslaugų tiekėjų e, įgyvendinti šias priemonės, kad atsirastų naujų konkurentų. Tai aš nemanau, e, kad mums nebereikalingos diskusijos dėl vieningų tarifų. E, kolegos jau e, seniai pasisako už lai, e, rinkos atvėrimą ir už laisvą rinką. Dabar dėl kainų viršutinių ribų. Diskusijos atspindi pateiktus pakeitimus, yra skirtingų nuomonių šiuo klausimu. E, kainos e, skirtumas tarp didmeninės ir mažmeninės e, kainos turi būti konkurencingas. Norėčiau priminti kolegoms, kad mes turėtume darytis dar ir su taryba. Todėl manau, kad e, diskusijų bus nemažai dėl tarifų. Kiti kompromisiniai pakeitimai tikrai e, pagerina mūsų dėrybinės pozicijas e, darantis su e, taryba. Ir aš norėčiau paprašyti kolegų įdėmiai perskaitinti kompromisinius pakeitimus ir išreikšti savo poziciją jų klausimu. Ir prašau duokite man žinoti, ar joms pritarėte. E, dėl neprisijungimo e, klausimo. E, yra bent trys šalis, kurios pasisako už neprisijungimo dalyką, tai yra Prancūzija, Kipras ir Ispanija. Aš pati esu išreiškus tam tikrų būkštavimų šiuo klausimu. Tačiau šiame kompromisinė pasiūlyme aš atsižvelgiau įvairių, į įvairių frakcijų e, siūlymus, e, nes šiuo atveju yra tvirtinama, kad neprisijungimo nuostata padidintų e, konkurenciją. Aš siūlyčiau toliau diskutuoti šiuo klausimu ir um, parengti kompromisinį e, paketą. Taigi dėkoju už jūsų pateiktus e, siūlymus. E, yra e, dabar parengta 15 kompromisinių pakeitimų. Aš lauksiu jūsų atsiliepimų e, kito posėdžio metu arba susisiekite su manimi iki jo. E, pirmininkė aptars e, su sekretoriumi ir vasario pabaigoje e, bus balsuojama dėl to. Ir aš ir šešėliniai pranešėjai bei delegacijų vadovai galėsime nuspręsti ir dėkoju. Aš norėčiau e, baigti šias e, diskusijas. Mes susitiksime lygiai 11 valandą, kuomet susitiksime su e, ponu Martinu Lydegard, Danijos klimato, energetikos ir statybos ministru. Dėkuoju.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

Bene, allora direi che possiamo cominciare. Abbiamo. Kolegos siūlau pradėti posėdį. Labai malonu pasveikinti atvykusius į mūsų komitetą Danijos klimato, energetikos ir statybos ministrą Martiną Lidegardą. Jis atstovauja pirmininkaujančiąją Daniją. Sveikiname ministrą. Turime 45 minutės mūsų susitikimui su ministru, o paskui pasveikinsime kitą ministrą. Taigi dabar pirmiausia išklausysime ministrą, paskui pasisakys kiekvienos politinės frakcijos atstovas, po vieną atstovą, tada vėl suteiksiu žodį ministrui ir vėl komitetui. Taigi dabar suteikiu žodį ponui Lydegardui. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami įtre komiteto nariai. Pone pirmininkė, leiskite man pradėti pasveikinant jūs su jūsų naujomis pareigomis. Man tikrai didelė garbė turėti tokią progą pristatyti jums Danijos pirmininkavimo prioritetus jūsų komitete. Kaip žinote, prieš akis turime tikrai labai sudėtingą programą. Aš tikrai nepaliesiu visų skirtingų temų, Tačiau pasistengsiu kaip galėdamas geriau ir vėliau galėsite man užduoti klausimus apie viską. Iš esmės, turime spręsti apie Europos energetikos e, sektoriaus ateitį per ateinančius šešis mėnesius. Kaip žinote, dabar pagrindinis susirūpinimas kylantis valstybėms narėms ir piliečiams yra ir turėtų būti Europos ekonominių ir finansinių reikalų sunkiai padėtis. Ir tai yra priežastis, kodėl mes turime ir toliau tęsti pereimą prie veiksmingai išteklius naudojančios energijos, naudojančios mažai anglės ekonomikos, sieksime skatinti žalėją augimą, sustiprinti konkurencingumą, didinti energijos tiekimo saugumą ir atsverti tam tikrus kainų šokus bei sviruojančias energetikos kainas. Mums reikia nustatyti aiškius riboženklius energetikos ir klimatos rytyje vystantis per 2030-2040 metus. Mums būtina užbaigti energetikos vidaus rinkos kūrimą, sukuriant reikalingą infrastruktūrą ir įgyvendinti mūsų tikslus numatytus 2020 metams. Ir tai iš dalies paaiškina, kodėl žalioji Europa yra viena iš, vienas iš svarbiausių ramščių Danijos pirmininkavimo metu. Ne dėl to, jog nepaisome ekonominės krizės, bet būtent dėl jos. Europos taryba nustatė tikslą sumažinti energijos vartojimą ES 20 procentų iki 2020 metų. Tai reiškia, reikia panaudoti energiją veiksmingiau ir gauti daugiau už mažiau. 2011 metais Europos Sąjungoje nafta, naftos kainos, kaina, nafta kainavo 315 milijardų eurų. Tai reiškia, jog 40 procentų daugiau palyginus su 2010 metais. Taip buvo iš esmės dėl kylančių naftos kainų. Taigi pats laikas mums pereiti prie žaliosios ekonomikos, prie žaliojo augimo. Mes turime skirti lėšas investicijoms Europoje, o ne investicijoms į naftą gaminančias šalis už ES ribų. Ir čia pagrindinė priemonė yra susitarimas dėl energijos veiksmingumo direktyvos. ES gali ne tik pasiekti energijos taupimo. Europa gali sutaupyti milijardus eurų importuojamai energijai ir energijos taupimas gali būti Europos ekonominio atsigavimo variklis. Komisija paskaičiavo, kad energijos veiksmingumo direktyvos įgyventinimas gali sukurti iki 2 milijonų naujų darbo vietų Europoje. Dauguma iš jų bus vietinės darbo vietos ir darbuotojų nebus galima samdyti iš išorės. Ir tai E, galbūt sukels tam tikrą susirūpinimą dėl tam tikrų komisijos pasiūlymo vietų. Aš visiškai suprantu tokį susirūpinimą ir pripažįstu įvairias skirtingas aplinkybės valstybėse narėse. Dabartinis ekonomikos kontekstas yra būtina iš ankstinė sąlyga tam, jog primtume naujus politinius sprendimus. Ir būtina mums pasiekti tą 20 procentų tikslą būtent dėl esamų ekonominių problemų priemonės numatytos direktyvoje tai turės atspindėti. Ir reikės prisiderinti, žinoma, prie nacionalinių aplinkybių, klimato ar kitokių. Mes galime veikti net ir lankščiau, atsižvelgdami į įvairias direktyvoje siūlomas priemonės. Ir atsižvelgdami į Europos vadovų tarybos lūkesčius, būtina anksti patvirtinti šį svarbų teisės aktą. Ir tai bus tikrai Danijos pirmininkavimo prioritetas. Todėl mes tikrai sveikiname e, pono Turmes, kaip pranešėjo pradėtą darbą ir aš tikiuosi, jog mes rasime sutarimą tiek su parlamentu, tiek ir taryba. Taigi dabar perėnu prie energijos gairių 2050 metams bei mažai anglės naudojančios ekonomikos gairių 2050 metams. Mes tikimės atnaujinti diskusijas dėl mažai CO2 išmetančios ekonomikos gairių 2050 metams. Tikimės, jog vadovų tarybos išvados šią temą bus paskelbtos kovo mėnesį. Mes tikimės susitelkti ties dėrybomis dėl komisijos nesnei paskelbto komunikato dėl energijos gairių 2050 metams taip pat. Manau, jog energijos gairės 2050 metams suteiks labai naudingą pagrindą ilgalaikiams sprendimams, kurie apims e, CO2 mažinimą, tiekimo saugumą ir konkurencingumo užtikrinimą ir pažymėjo, kad energijos veiksmingumas ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas yra šių energijos gairių pagrindas. Taigi tikiu, kad tiek įmonės, tiek ir pramonė ateityje įrodys, jog reikės toliau užtikrinti būtinas investicijas ateityje šioje srityje. Ir žinoma, tai labai svarbu įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip ir energijos sektorius. Aš tikrai tikiuosi gerų diskusijų ir konkrečių žingsnių dėl to, kaip reikėtų mažinti CO2 išmetimus energijos sektoriuje ir e, komisija e, rengs konferenciją Briuselėje vasario 7 dieną, tikiuosi pamatyti jūs tenai. Mes taip pat tikimės padaryti didesnę pažangą energijos infrastruktūros srityje. E, čia reikės stiprinti Europos elektros energijos tinklą. Dėl kelių priežasčių bus būtina užtikrinti dujų tiekimą ir integruoti e, atsinaujinančių energijos šaltinių dalį. Taip pat reikės e, sukurti naujas tiekimo, naujus tiekimo maršrutus ir saugojimo priemonės e, visoje Europoje už atitinkamą kainą. Dėl to reikės, žinoma, investicijų. Uh, Tai yra lyg ir tam tikra draudimo įmoka, kurią mes dabar turime sumokėti tam, kad ateityje galėtume atsiliepti iškylančius iššūkius. Viena vertus mes turime augančią paklausą, mažėjančius e, tradicinių kūro formų išteklius, e, sviruojančias kainas ir vis didėjančius e, fiskalinius suvaržymus. Kita vertus, mes turime susidoroti su E, sviruojančią e, energiją, e, sviruojančią elektros energiją mūsų tinkluose ir poreikiu transportuoti energiją už ES ribų. Taigi komisijos pasiūlymas dėl energijos infrastruktūros yra tikrai savalaikis ir aš esu pasiryžęs padaryti kaip galima daugiau pažangos šioje srityje, tačiau, šioje srityje, tačiau turiu Jums pasakyti, kad finansavimą nuspręs finansų ministrai, o ne Jūs ar aš. Taigi tarybos darbas dar tik prasidėjo ir paraleliai taip pat bus labai įdomu stebėti e, pono Koreja de Campos vykdomą darbą. Kalbant apie išorės energijos matmenį ir komisijos komunikatą, aš tikiuosi taip pat ir jūsų indėlio, e, būtent ponios Herzog pranešime. Kalbant apie siūlomą e, tarp vyriausybinio susitarimą dėl informacijos keitimosi mechanizmo, Galėčiau pasakyti, jog šis pasiūlymas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti skaidrumą ir Europos išorės e, energijos santykių e, tvarumą. Tam yra būtinas e, tinkamas vidaus energijos rinkos funkcionavimas. Taryba šiuo metu derasi dėl komisijos pasiūlymo, siekiant nustatyti poziciją trilogams su Europos parlamentu bei pranešėjų ponu Karinšu, siekiant kompromiso. Uh, Kalbant apie reglamentą dėl e, naftos ir dujų jūroje reglamento, mes e, vis dar matome tam tikrą susiskaldimą, netitikimą tarp įvairių valstybės narių teisės aktų ir vykdomos praktikos šioje srityje. Atsižvelgiant į 2010 metais e, Persijos, Meksiko įlankoje kilusios e, katastrofos pasiekmes. Labai svarbu sumažinti tokių nelaimių ES vandenyse riziką. Taigi mes siekime pateikti pasiūlymą dėl saugumo e, e, naftos gavybos jūroje veiklos ir tikimės taip pat ir parlamento darbo šioje srityje. Kalbant apie dėrybas dėl energijos. Žvaigždės ženklo, pre, pirmininkaujantį valstybę toliau dirbsi, siekdama pasiekti sutarimą su taryba ir parlamentu. E, Pone pirmininkė, mėly komiteto nariai, dėkoju Jums uždėmesį. Aš tikiuosi tolesnių mūsų diskusijų ir taip pat bendradarbiavimo per ateinančius šešis mėnesius. Tikrai pasistengsiu, kaip galėdamas geriau atsakyti į visus Jūsų klausimus, kuriuos galbūt man užduosite. Ačiū. Dėkoju ministrui. Dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegiai De Castillo, keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums, ministrė, kad atvykote šiandien pas mus į komitetą. Šią savaitę Suomijos mokslinio tyrimų ministrui aš sakiau, kalbant apie Horizont tas 2020 programą, kad pirmininkavimo laikotarpis yra labai sudėtingas. Jūs turėsite svarstyti du labai svarbius dokumentų paketus. Pirmiausia, energetikos efektyvaus panaudojimo paketą ir bendrąją mokslinių tyrimų programą. Tai yra stambi ES mokslinių tyrimų programą programa, kuriai skirta nemaža ES biudžeto dalis. Sveikinu Jūs, ministrė. Mūsų komitetas nagrinėja abu mano paminėtus klausimus ir aš esu įsitikinusi, kad mes turėsime palaikyti labai glaudžius santykius dėl efektyvaus energijos panaudojimo. Esame plataus sutarimo dėl vieno esminio klausimo. Visi sutarėme, kad mums reikia taupiai ir veiksmingai naudoti, vartoti energiją. Mums reikia mažinti išlakas. Ir negalima pamiršti ekonominės krizės poveikio Taigi verslo įmonės dabar turi puikią galimybę parengti efektyvios energijos panaudojimo programą. Mūsų tikslai yra gan aiškus. Klausimų esmė yra akivaizdi, bet susidurėme su sunkumais. Aš manau, kad dar galėsiu apie juos pakalbėti, bet dabar labai trumpai. Efektyvaus panaudojimo klausimas. Jis daugiausia yra susijęs su energijos taupimu. Aš atstovauju EPP frakcijai ir galiu pasakyti, jog reikia taikyti intensyvios energijos panaudojimo savoką. Mes turime sudaryti sąlygas ekonomikai aukti ir negalime stabdyti pramonės plėtojimuose. Todėl turime pagalvoti apie energijos naudojimo intensyvumą. Toliau, ponė ministrė, kokiasgi priemonės turėtume taikyti siekdami tikslų Žinoma, kad demografinė prasme ES yra labai įvairi. Ekonomiškai mes esame skirtingai išsivystę. Klimato srityje mūsų veiksmai skirtingi ir valstybės narės pačios turi imtis veiksmų. Jos gali ieškoti priemonių, kurios padėtų siekti numatytų tikslų ir laukiamų rezultatų. Ir galbūt tokios valstybių narių lygmenių sukurtos priemonės būtų veiksmingesnės. Kartais direktyvos ir kiti teisės aktai nėra tinkamai įgyvendinami. Kartais teisės aktai yra pernelik griežti ir nelankstus. Kartais mums reikia ekvivalentiškų priemonių. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir tikrai būtų verta skirti tam dėmesio. Dėkuoju dabar kolega Thompson. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju už galimybę pasisakyti. Ministre, man labai malonu, kad atvykote šiandien į mūsų komitetą Tokiu būdu mes galime užmėgsti dialogą su jūsų ministerija. Prieš mane kalbėjusioji kolegė jau minėjo, kad mes svarstome efektyvaus energijos panaudojimo direktyvą, tačiau vienas klausimas dar yra nepaminėtas, būtent finansavimo klausimas. Mums reikia taupyti energiją, tiek pastatuose, tiek skirtingose pramonės šakose. Ir visuomet galime rasti galimybių energijai taupyti. Tačiau reikia galvoti apie ilgalaikės paskolas ir investicijas. Bendrija turėtų numatyti išteklių ypatingai naujoms valstybėms narėms, ypatingai toms šalims, kurios mano, kad bus pernelik brangu įgyveninti energijos efektyvumo direktyvą. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip jums sekasi kalbėti apie lėšų skirimą iš struktūrinių fondų šiems tikslams pasiekti. Prieš keletą metų mes teikėme tokį pasiūlymą numatyti atvinkamą sumą pinigų iš struktūrinių fondų energetikos efektyvumo priemonėms įgyvendinti. Europos parlamente nacionalinių parlamentų atstovai reikalavo nustatyti fiksuotą sumą iš struktūrinių fondų energetikos efektyvumo priemonėms vykdyti, kadangi ne visos valstybės narės turi pakankamai tam lėšų. Kai kurie ministrai labiau pasisako už greitkelių tiesimą negu kad už veiksmingą energetikos vartojimą. Taigi aš manau, kad reikėtų pažiūrėti į struktūrinių fondų lėšų panaudojimo galimybę e, galėtume pažvelgti į socialinius fondus, regioninės plėtros fondus, būtų galima renkti ir atitinkamus mokymus. Komisija sako, kad jeigu gyvensime energetikos efektyvumo direktyvą, bus sukurta 2 milijonai naujų darbo vietų, tačiau mums reikalingi kompetitingi žmonės toms darbo vietoms užimti. Taigi iš socialinių fondų būtų galima skilti lėšas įvairiems mokymams renkti. Taigi mes turime įtraukti regionų generalinį direktoratą, Europos parlamento narius, tarybos atstovus, kad visi sutartume dėl privalomų tikslų, dėl direktyvos įgyvendinimo finansavimo, nes tai yra esminis klausimas. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokia yra situacija šioje srityje. Dėkoju. Kolegė Hall. Ačiū. Pone pirmininkė, aš esu dėkinga už energetikos efektyvumo direktyvos pakomentavimą. E, malonu girdėti, kad jūs turite tvirtą poziciją šiuo klausimu. Jūs kalbėjote apie skirtingas valstybių narių aplinkybės. Ir tai yra sudėtingas klausimas, nes valstybių narių išeitinė pirminė padėtis yra skirtinga. Parlamente mes šį klausimą bandome svarstyti ir viena galimybė būtų nustatyti nacionalinius privalomus tikslus, e, įnešant tam tikrą laipsnį lankstumo. Mes žinome, kokios nuotaikos tvyro taryboje. Jos nėra labai pozityvios, kalbant apie privalomus saistančius tikslus. Taigi būtų labai gerai, jeigu pirmininkantis šalis mums atskleistų, kokia yra tarybos pozicija, ką taryba ketina daryti, kokie yra jos planuojami žingsniai, kalbant apie saistančius privalomus tikslus. Ar jums atrodo, kad vis dar esama didžiulės daugumos besipriešinančios tokiam pasiūlymui? Toliau, džiaugiuosi, kad jūs pabrėžėte ne tik ekonomikos svarbą, bet ir klimato tikslų svarbą. Šiuo metu Europoje mes tiesiog deginame pinigus, mes didžiulius kiekius naftos ir dujų importuojame ir taip švaistome savo lėšas. Negalima taip elgtis. Mane labai neramina tai, kad e, energetikos efektyvumo direktyva taryboje buvo šiek tiek susilpninta, kalbu apie formuluotės, konkrečiai apie prievolės viešosioms institucijoms. Dabar kalba eina apie centrinę, centrinės vyriausybės vaidmenį įgyventinant konkretų straipsnį. Galbūt jūs galėtumėte papasakoti, kaip Danija, kaip ir mininkaujantis šalis, ketina peržiūrėti direktyvos tiks, e, tekstą, kad mes galėtume pasiekti savo tikslų. Galiausiai dėl ponios Kastylijo pasisakymo. Manau, kad esama daug neiškumų. Yra žmonių, kurie klaidingai įsivaizduoja, kad ši direktyva, lyginant su septintaisiais metais, pasieks 20 procentų sumažinimo ir kai kuriuos iš mūsų tai visiškai tenkintų, bet iš esmės komisijos tiksle yra, kal... dokumentai yra kalbama apie 20 procentų palyginus su augimu Mes turime aiškiai žinoti, kokia yra mūsų kryptis. Mums nepakanka kalbėti tik apie energetikos intensyvumo tikslus. Nes jeigu tik apie tai kalbėsime, tai pramonė trumpalaikiu laikotarpiu susidurs su atitinkamais sunkumais ir tai neužtikrins mums taip būtino tikrumo. Mes negalime Europoje ir toliau taip švaistyti savo išteklius, kaip tai darome iki šiol. Dėkuoju dabar kolega Turmes. Thank you, uh, minister. Ačiū. E, taip pat ačiū ministrui. Viena mm, pastaba. Kai visos kainos e, išauks, tai e, visos na, dujų kainos bus koreguotos pagal dujų, pagal naftos kainų indeksą. Kadangi dujų rinka yra labai lėta. Mes turėtume pasiekti mažesnės priklausomybės nuo e, to importo, kad nebūtume šantažuojami. Ir turiu tris konkrečius klausimus. Visų pirmiausia, dėl energetinio intensyvumo. Ar neklystų, sakydamas, e, kad jeigu Portugalija, Graikija, Airija, Italija ir kitos e, valstybės narės, e, kurios turi neigiamą BVP, pasiektų energetinio efekt, e, intensyvumo tikslus. Ar tai reikštų, kad joms būtų neįmanoma tai padaryti? Susipažinau su skaičiu skaičiais e, iš Lenkijos, kai prieš keletą metų e, BVP augo apie 5 e, procentus. Tai dabar sumažėjus BVP prieaugių tai būtų labai sunku pasiekti. Vyriausybės todėl labai nenori energetinio intensyvumo indekso įvedimo. Kaip jūs Danijoje sugebėjote įveikti šias konfrontacijas tarp e, pramonės konkurencingumo ir energetikos efektyvumo politikos? E, ir kaip e, Danijoje pasiekta įvedant energetinio intensyvumo e, priemonės e, ir derinant efektyvumą ir konkurenciją. Ar jūs žinote, kad Europos investicinis bankas, e, nepaisant 3A įvertinimo, 2012 metais turėjo 65 e, milijardus e, eurų įlieti į europinius projektus. Dabar jie nusprendė e, sumažinti šią sumą iki 50 milijardų. Ar tai susiję su reitingavimo agentūrų menkesniais įvertinimais? E, manau, kad kitoje Europos vadovų taryboje galima e, būtų priimti sprendimą 7 e, milijardus eurų, kurie liko nuo struktūrinių fondų įgyvendinamų programų ir perkelti tuos tas lėšas į šiuos, į šią sritį ir investuoti į Europos infrastruktūros e, programas. Jūs dabar e, būsite e, iniciatoriaus pozicijoje. Jūsų premjeras pirmininkau šiai vadovų pirm... tarybai. Kokia jūsų yra pozicija šiuo klausimu? Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu gerbiamam ministrui, kuris atsakys į politinių frakcijų atstovų iškeltus klausimus, vėliau suteiksiu žodį visiems kitiems. Dėkoju visiems už labai įdomius komentarus ir klausimus. Aš pradėsiu e, po, nuo ponios e, Kastilio e, Debera klausimų. Dėl privalomų tikslų energijos intensyvinimo, e, intensyvaus panaudojimo tikslų. Aš e, jau e, taryba seniai dirba šioje srityje ir aš nematau jokių pokyčių valstybių narių pozicijose šiuo klausimu. Todėl, manau, mes laikysimės komisijos siūlymo. Tai e, yra dalinis atsakymas ir į pono Törmes e, klausimą. Taigi dabartinis sprendimas yra laikytis tų privalomų sprendimų ir tada pasižiūrėti, kaip e, seksis judėti link mūsų bendrų tikslų ir pažiūrėti, ar galime ką nors padaryti daugiau. Todėl e, tam, tam tikslui mums reikalingas gana tikslus skaičius. Ir aš manau, kad visiškai teisinga, e, ką pastebėjo ponia Fiona Hall, kad dabartinis tikslas E, nustatytas atsižvelgiant į numatomą augimo e, tempą. Ir čia visiškai sutinku ir aš manau, kad taryba visiškai pritarė, kad mums reikia kaip galima didesnio lankstumo, nes skirtingose valstybėse situacija skiriasi. Ir jeigu mes nebūsime e, lankstus, tai bus sunkiau pasiekti tinkslus. Komisija E, suderinti komisijos, tarybos ir parlamento pozicijas. Mes, e, nepaisant to, kad visi esame didelių užmojų, mes turime suderinti e, savo pozicijas. Todėl Danijos pirmininkavimo laikotarpį pagrindinį dėmesį tai ir sutelksime. Tačiau reikia laiko, kad aptartume konkrečias priemonės E, ir kaip galima greičiau įtraukti valstybės į trialogo diskusiją. Atsiprašau, e, jeigu sukėliau jums kažkokių tai nepatogumų turėdamas ausines. E, Pone Brita Thompson labai teisingai pastebėjo dėl finansinių klausimų ir aš manau, kad reikėtų pripažinti, kad mes kalbėsime apie smulkių įmonių finansavimą. Esamoje direktyvų, esamame direktyvos siūlėme e, yra numatytos tokios galimybės. E, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie e, viešojo sektoriaus iniciatyvų finansavimą, tai, bet yra ir stambaus finansavimo klausimų. E, galima pasinaudoti struktūrinių fondų metodų, tačiau, e, kaip aš jau minėjau, mes turėsime įspręsti, kiek galima daugiau e, šio pirmininkavimo laikotarpį ir suderinti šios klausimus su ekofinu ir kitomis darybomis. Ir aš sutinku, kad E, tai yra labai svarbus klausimas, kurį turėtume išspręsti, tačiau tam reikalingas e, finansinės lėšos. Na, o dėl viešojo sektoriaus klausimo, kurį iškėlė ponė Fiona Hall. Tai čia reikalingos E, e, lėšos, e, kad reikalavimai galėtų būti keliami ir įgyvendinami savivaldybių lygmenyje. Ir norėčiau pabrėžti, kad viešasis sektorius turėtų būti pavyzdinis, turėtų būti lyderiaujantis sektorius įgyvendinant šį susitarimą. Na, o kalbant dėl E, pono Turmes e, klausimo dėl e, Danijos situacijos Danijoje. Mes prieš keletą metų, norėdami taupyti, atvėrime rinką ir paskatinome bendrovės konkuruoti. Joms buvo leidžiama imti tam tikrą mokestį iš vartotojų, tačiau buvo skatinami e, daryti investicijas. Ir įdomu tai, kad šiuo metu ši diskusija vėl iškilo Danijoje, nes e, ir pas mane e, susirenka į pasitarimus ir energetikos e, bendrovės e, ir kiti suinteresuoti asmenys, kad paragintų toliau vystyti šią sritį, kad sutaupytume daugiau energijos ir lėšų. Todėl aš tik tai mes patys save nusipirkome nustebinome, nes čia būtina, e, būtina e, rinka, būtinos rinkos jėgos ir konkurencija. Tai turbūt tiek, e, atsakydamas į klausimus pasakysiu. Dėkoju. Yra septyni norintys pasisakyti sąraše šešios minutės yra, taip pat turėsiu suteikti e, e, galimybę ministrui atsakyti. Jūsų Danijos pirmininkavimo programa yra labai ambicinga, yra daug e, naujų dalykų, su kuriais iš, iš tikrųjų mes turime sutikti ir tikrai lauksime sprendimų Europos taryboje. Tie sprendimai, jie nebus lengvi, todėl kad mes kalbam apie energetinį sektorių, kuris savo, turi savo specifiką. Yra labai daug šitame sektorėje, nu, nepasakyčiau betvarkės, bet yra daug nežinomų dalykų. Kartais mes patys vienas kitą arba save e, apgaudinėjom ir nesakom tiesos ir daug yra neaukiškumo. Ir iš tikrųjų jūsų pasiūlyti sprendimai dėl infrastruktūros sukūrimo yra sveikintini Tačiau mano supratimu šiandieną mes turime jau aiškiai kalbėti apie kitą dalyką, apie kainų mechanizmą. Mesgi puikiai žinom, kad e, elektros energija išgaunama iš atominių elektrinių šiandienai kaina yra neįskaičiuojamos <clears throat> didelės šalutinės išlaidos. Tai yra e, tų pačių brandolinių atliekų saugojimas, busimos elektrinės uždarimo kaštai, ką mes dabar Lietuviai labai puikiai jaučiam, kokia tai yra suma. Ir todėl atsinaujinčių, e, e, atsinaujinčių energetinių šaltinių galimybė vystyti didelė dalimi priklauso nuo kainos. Todėl ar netrodo, kad irgi turėtų būti paraleliai numatyta ir kainos mechanizmas, kokią kainą supirkinėsime. Ir paskutinis klausimas, kaip Jūs matote Europos komisijos vaidmenį derantis su trečiosiomis šalimis dėl energetikos e, resursų tiekimo į ES? Ačiū labai. Kolega Benson. Kolega Benson. Tak for ordet, herr formand. Jeg har et øh, spørgsmål. Ačiū už sutiktą žodį. Turiu klausimą ministrui dėl energijos veiksmingumo direktyvos. Tikrai buvo teisingai pasakyta, kad taryboje yra tokia įprasta praktika nepritarti saistančioms priemonėms, o čia yra numatyta tokia įpareigojanti priemonė. Taigi, kaip ministras tikisi tai įgyvendinti, kuomet komisija sako, kad jie taip negali ir daugelis parlamentarų taip pat taip mano ir galbūt taryba nenorės turėti tokių saistančių priemonių. E, tačiau, žinoma, mes taip pat susidurėme ir su kitu klausimu. Kitaip tariant, energijos veiksmingumas reiškia, kad mes e, nebeturėsime taikyti ATS sistemos, e, turėsime taikyti tvarios energijos šaltinius. Koks yra jūsų požiūris, Ką jūs tikitės padaryti savo pirmininkavimo metu ar pasieksite sutarimą dėl energijos veiksmingumo? Ačiū ponas Buzekas. Labai ačiū ponė pirmininkė. Man labai malonu ir vėl dalyvauti ITRE komitete e, po dviejų su pusę metų. Turiu pasakyti, kad vakar praleidau visą dieną AFKO komitete. Tačiau čia jaučiuosi tikrai lyg būčiau namuose, Ir girdėdamas visas temas ir matydamas aplink mane visus šios kolegas tikrai jaučiuosi labai gerai. Taigi trumpas klausimas ir dabar pereisiu į savo gimtają kalbą. Mes tikrai labai daug tikimės iš Danijos pirmininkavimo įgyvendinant energijos paketą kalbant apie visus klausimus susijusius su energija, klimato apsauga, aplinkosauga. Jūs tikrai pirmaujate Europoje šioje srityje. Jūs teikiate geriausius sprendimus energijos taupimo srityje, jūs geriausias teik... energijos teikėjas, jūs pagaminate daugiau energijos, negu kad patys suvartojate. Mano klausimas yra susijęs su kaštų išlaidų analize. Jau buvo pasakyta čia, kad kai kurios valstybės susiduria su problemomis įgyventinant tam tikrus tikslus. Ir tai yra labai svarbus klausimas šiuo metu. Europos komisija dabar dirba su šiuo klausimu ir klausimas susijęs su kašto analize ir paskirstimu įvairioms valstybėms narėms vidaus rinkoje dabar atrodo yra pagrindinė problema. Ačiū. Ačiū. Pone Buzekai, dabar suteiksiu žodį kolegai Karvaljo. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Danijai ir palinkėti Jums sėkmingų ateinančių šešių mėnesių. Turiu du klausimus. Vienas yra susijęs su programa Horizontas 2020. Energija, švarius technologijos ir klimato kaita sudaro e, tikrai didelę dalį komisijos pasiūlyme. E, ši programos dalis tikrai susidurs su dideliais iššūkiais e, energijai, klimato kaitai ir švarioms technologijoms bus e, skirta 16 milijonų eurų. Taigi, viena vertus, jūs nustatėte tinkamus prioritetus derinate tvarumą su pramoniniu konkurencingumu. Ir man taip pat buvo labai malonu matyti komisijos pasiūlymą, kad energijos veiksmingumas e, vėl bus taikomas taip pat ir e, daug energijos vartojančiose pramonės šakose, taigi mes grįžome prie tinkamų tikrų prioritetų. Uh, Taigi tikrai turime geru, geras priemonės. Septintoji pagrindų programa buvo daugiausiai skirta moksliniams tyrimams. Energijos srityje dar reikės įgyvendinti daug bandomųjų projektų. Mes turime užtikrinti, kad turėsime tinkamas priemonės, kurias galėsime taikyti energijos srityje, atsižvelgdami į esamas sąlygas, vykdydami bandomuosius projektus. Taigi, kaip jūs tai įgyvendinsite? Ir paskutinis trumpas klausimas. Naftos sauga, naftos ir dujų gavybos jūroje srityje. Mes raginame užtikrinti didesnį koordinavimą Europos lygyje, apsaugoti nuo galimų avarijų. Žinoma, komisija yra teisi dėl to, kad kai kurios valstybės jau dabar turi daugybę teisės aktų, tačiau padėtis tikrai yra labai įvairi Europoje šiuo atžvilgiu ir norėčiau paklausti pirmininkaujančios Danijos, ką jūs darysite šioje srityje. Ačiū. Panie ministrze, powiedział pan... Dėkoju, ministrė. Jūs sakėte, kad vienas iš privalomų tikslų yra 20 procentų sumažinti energetikos suvartojimą. Taip pat 20 procentų padidinti energetikos efektyvumą, bet negalime visur, visose šalise tokių tikslų pasiekti, galbūt atskirose sektoriuose, nes reikia kalbėti apie paskaičiavimus remintis BVP kiekvienam asmeniui. Remintis Eurostato duomenimis, 97 čia yra orientyras siekiant 20 procentų tikslo. Taigi mano klausimas, kaip jūs ketinate apskaičiuoti efektyvumą, koks bus paskaičiavimo metodas taikomas? ponia Kularska. Ačiū. Pone pirmininkė, Danija permina, perima pirmininkavimą iš Lenkijos. Daugelį dokumentų mes svarstėme kartu. Dabar jūs perimate keletą labai svarbių projektų ir dokumentų į savo rankas. Vienas iš svarbių klausimų yra energetikos politikos išorinis matmuo. Kitas svarbus klausimas tarp vyriausybiniai susitarimai. Mano klausimas yra toks. Dėl tarp vyriausybinių susitarimų. Dokumente yra teigiama, kad kai kurie susitarimai bus komercinio pobūdžio, kitus apims tarp vyriausybiniai susitarimai. Kalbant apie pastaruosius, pastarėjai turės būti analizuojami Europos komisijos. Tačiau tie, kurie bus grinai komercinių pobūdžio susitarimai, tais atvejais komisija neturės galimybės jų peržiūrėti. Problema yra tokia, kuriegi susitarimai yra grinai komercinio pobūdžio, o kurie yra tarp vyriausybinio pobūdžio. Aš pati pateikiau pakeitimą, ir komitete vakar mes svarstame šį klausimą. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, bet manau, kad Europos komisija turėtų turėti galimybę peržiūrėti ir komercinius susitarimus, kad įmonės ir vyriausybės negalėtų žaisti ir apeidinėti apibrėžimų nes sustarimas gali būti iš pažiūros komercinio pobūdžio, bet iš esmės jo pobūdis gali būti tarp vyriausybinis. Taigi mes negalime žaisti su apibrieštimis. Dėkoju. Kolega Riode yra paskutinis kalbėtojų sąraše, nes vėliau turėsime sutikti žodį trim minutėm dar ir ministrui, prašom. Ačiū, aš tai čia sėdžiu. Turiu ministrui klausimą. Ar jūs žinote, kad komisijos pateiktame infrastruktūros pasiūlyme yra numatytas papildomas milijardas eurų plačiajuošio tinklo plėtimui? Taigi, kur kas daugiau lėšų yra skiriama plačiajuošiam tinklui, o ne energetikos infrastruktūrai. Aš norėčiau sužinoti, ar Danija ketina spręsti šį klausimą, nes jeigu mes ketiname dėmesį telkti į žalėje ekonomiką, dėl to visi sutarėme, tai svarbiausias klausimas yra infrastruktūra, transportas ir energetika. Tuo labiau, kad mes ir atsiliekame sritis, šiuose srityse. Ministras. Tai Ačiū už pateiktą informaciją. Jos nežinau, dabar jau žinosiu. Neturiu daug laiko tikriausiai nepavyks man į visus jūsų klausimus atsakyti. Dabar dėl ETS, priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos. Kodėlgi mes pritarėme komisijos pasiūlymui? Todėl, kad yra numatyti privalomi tikslai ir numatyta, kaip apskaičiuoti tuos tikslus. Žinome, kad valstybėse narėse vyksta diskusijos dėl privalomų tikslų, bet taryboje yra kalbama apie privalomas priemonės, saistomas priemonės. Ir aš manau, kad tokios situacijos, tokios pozicijos mes dabar ir nepakeisime. Bent jau dabar tokia yra situacija susidariusi taryboje. Žinoma, kad dabar galvojame, kaip apskaičiuoti tuos tikslus ir kaip padaryti, kad skaičiai būtų tikslus. Dėl klimato kelių kelio plano arba veiksmų plano. Šį klausimą uždavė ponas Buzekas. Valstybės narės turės išanalizuoti dokumentą, kurį pateiks Europos komisija. Tai bus labai svarbus dokumentas, kurio pagrindu mes ir dirbsime. Ir tikiuosi, kad taryboje mums pavyks pasiekti išvadų šio klausimu. Ponas Benson e, klausė apie lėšų atidėjimą. Tai yra esminis klausimas. Vakar buvau Envi komitete ir ten taip pat buvo apie tai kalbama. Kainos, dabartinės kainos yra žemesnės, lyginant su tomis, kurios buvo nustatytos, kai kalbėjome apie sistemos sukūrimą. Taigi, ką galime būti padaryti. Galbūt reikia numatyti naujus tikslus 2030 metams. Ir tokiu būdu parodyti pramoniai, kad mes einame tuo pačiu keliu. Ar bus galima numatyti tokį atidėjimą po to, kai bus įgyventa energetikos efektyvumo direktyva, bus matyti bet mums reikės ir toliau dirbti trialogo formą. Ir tada galėsime kalbėti apie kainų sandarą. Pone Kolarska, Bobinska iš Lenkijos klausia apie tarp vyriausybinius susitarimus. Mes tikrai padarysime viską, kad e, šis klausimas būtų išanalizuotas e, trialoge, tačiau turime laikytis sutarčių. Ir aišku, kad mes negalime daug ko primesti valstybėms narėms. Nepaisant to, mes analizuosime šį klausimą ir žiūrėsime, kaip plėtosis e, diskusijos vėliau. ponui Balčyčiui. Ačiū Jums už išsakytas pastabas. Jūs taip pat kalbėjote apie infrastruktūrą. Džiaugiuosi jūsų pastabomis, kainų mechanizmo klausimas yra labai reikšmingas. Mes tikrai atižvelgsime į jūsų išsakytas pastabas savo darbe. Bene, ringraziamo. Kągi, dėkoju visų komiteto narių vardu ministrui už apsilankimą komitete. Tai buvo pirmasis mūsų susitikimas, be jokios abejonės tokių susitikimų bus ir daugiau. Tikiuosi su jumis pasimatyti jau netrukus. Allora prendiamo posto. Per favore, quelli che desiderano rimanere in sala. Paprašyčiau visus užimti savo vietas, bent jau tuos, kurie lieka salėje. Diamo il nostro saluto Bisco? Six. Six pure. Yeah. Okay. Eh, buongiorno, diamo il nostro ministro il nostro saluto. Labą dieną, norėčiau pasveikinti Ole Son, Danijos verslo ir augimo ministrą. E, kadangi ir verslas, ir augimas yra labai svarbus e, dalykai. Tai mes turime e, skirti tam pakankamai laiko, tam skirtas 42 minutės. Dabar suteiksiu žodį gerbiamą ministrų, o tada suteiksiu žodį jums klausimas. Ačiū Jums už pakvietimą dalyvauti Jūsų e, komiteto posėdėje. Aš pristatysiu e, Danijos e, pirmininkavimo laikotarpio prioritetus. Visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Amaliją Sartorį su išrinkimu į komiteto pirmininkės postą. Mat, matau, kad e, daugelis įtre komiteto narių domėsi Danijos e, pirmininkavimo prioritetais. Europos parlamentas yra labai svarbus e, tarybos bendradarbiavimo partneris ir mes turime pasiekti realių rezultatų savo piliečiams ir bendrovėms Europos Sąjungoje. Todėl kartu turėtume priimti teisingus sprendimus, kurie padėtų paskatinti augimą. Aš norėčiau padėkoti komitetui ir Lenkijai pirminkausiai prieš mus už pasiektus puikius rezultatus ir už vaisingą bendradarbiavimą. Danija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai, kai Europa patiria gilę krizę, todėl tai yra didžiulis iššūkis. E, sprendimas paskatinti bendradarbiavimą finansinėje ir ekonominėje plotmėje Europoje yra ypatingai aktualūs ir mes turime e, paskatinti bendradarbiavimą, e, kad Europoje užtikrintume saugą ir ekologišką vystimasi. Finansinė konsolidacija ir augimas yra labai svarbus ramščiai, e, kuriais turėtų remtis Europa, kovodama su krizės padariniais. Mes turime bendrai siekti savo tikslų ir užtikrinti, kad Europa e, pasiektų augimą. Komisija e, pateikė bendrosios rinkos aktą, kurioje, kuriame numatytos pagrindinės iniciatyvos e, e, ir dauguma jų jau yra e, pateiktos, paskutinės bus pateiktos artimiausių metų. Ir Danija, kaip pirmininkaujanti valstybė, darys viską, kad būtų pateiktos ir pradėtos įgyvendinti visos 12 pagrindinių iniciatyvų. Tai yra nuo 92 metų didžiausias reformų rinkinys ir Danija darys viską, kad paskatintų šios reformos įgyvendinimą. E, mes e, stengsimės e, paskatinti šiuolaikiškų teisės aktų prieimimą, kad palengvintume verslo aplinką Europoje E, ir paskatintume skaitmeninį bendrąją rinką. Todėl norėčiau e, paminėti e, trečiąjį tarptinklinio ryšio reglamentą kaip svarbu darbo barą pirmininkaujant Danijai, taip pat Europos sujungimo priemonę, e, e-parašo direktyvą ir direktyvą dėl prieimo prie e, viešųjų duomenų. Kai kalbant apie, e, kalbant apie komisijos skaitmeninę darbo tvarkę, tai turėtume į tai žvelgti plačiau, kad užtikrintume E, informacinių ir ryšio e, technologijų e, vystimasi, užtikrinti elektroninę priekybą tarp valstybių ir kurti naujas inovatyves paslaugas. Danijos, Danija pirmininkaudama didelį dėmesį skirs skaitmeniniai darbo atvarkiai. Todėl norėčiau paraginti jūs atvykti į aukščiausiojo lygo konferenciją e, Kopenhagoje, kuri vyks vasario 27-28 e, dienomis ir pakvietimas jums yra išsiųstas. Taigi, e, pirmosis e, svarstymas dar tarp tinklinio e, e, ryšio tikimės bus padarytas sprendimas dėl šio klausimo jau pavasarį tarp tarybos ir Europos parlamento. Todėl norėtume trumpalaikėje perspektyvoje siekti kainų reguliavimo ir e, ilgalaikėje perspektyvoje e, skatinti e, konkurenciją ir laisvos rinkos nuostatų. Dėrybos vyksta labai intensyviai ir mes toliau stengsimės išlaikyti vaisingą bendradarbiavimą su Europos parlamentu bei pranešėja ponė Nibler ir šešėliniais pranešėjais. Pagrindinis klausimas, kalbant apie skaitmeninę bendrą rinką, tai yra ilgalaikės struktūros investicijos. Komisijos, komisija pristatė pateikti siūlymą dėl Europos sujungimo e, priemonės. Tai labai glaužiai susijęs su vieningos rinkos iniciatyva ir aktu Tai labai svarbus e, teisės aktų paketas su didelės apimties biudžetu. E, siūlyme numatyta 9,2 milijardo eurų įvairiems telekomunikacijų e, projektams įgyvendinant įvairių formų infrastruktūros, skaitmeninės infrastruktūros ir elektroninės administracijos paslaugoms. Taip pat labai svarbu, kad surastume pusiausvyrą e, tarp efektyvių priemonių, kurios užtikrintų e, tų projektų, kurie e, ypatingai skatina Europos augimą įgyvendinimą. Tuo pačiu metu labai svarbu užtikrinti, kad projektai, kurie skatina e, plačiai juošio internetinio ryšio įdėgymą, būtų įgyvendinami tinkamų e, tempų. E, ir mes pasistengsime, kaip galima toliau pasistumėti dėrybose dėl įvairių šio pasiūlymo dalinių elementų. Dėl elektroninio parašo. E, komisija nurodo, kad bendrosios e, rinkos e, koncepcijoje labai svarbu įgyvendinti elektroninio parašo iniciatyvą. Šiuo todėl mes padarysime viską, ką galėsime E, e, ir kad galėtume pasistumėti šioje srityje ir e, perduoti kitoms pirmininkaujančioms valstybėms šį klausimą. Dėl naujų skaitmeninių paslaugų ir, vieš, ir prieigos prie viešųjų uh, E, viešųjų duomenų ir viešosios informacijos. Čia turėtų būti e, užtikrinta e, sąžininga kompetencija tarp, atsiprašau, konkurencija tarp visų Europos valstybių. Taryboje tikimės š šių diskusijų ir dėrybų, kurios turėtų būti gana sudėtingos, yra pateikti e, pakeitimų siūlymai. Ir nustatyti mokesčiai e, dėl prieigos prie e, viešųjų duomenų, kuriais galėtų naudotis privačios bendrovės. E, taigi įstatymų leidėjai turėtų surasti pus, e, pusiausvyrą tarp e, direktyvos taikymos ryties išplėtimo ir mes padarysime viską, kad padarytumėt kaip galima daugios, daugiau pažangos pirmininkaujant Danijai. Ir Čia tikimės glaudaus bendradarbiavimo su e, pranešėjų ponu e, Kalfinu ir šešėliniais pranešėjais. E, na, o dėl Europos tinklo ir informacijos saugos agentūros ENISA mes turime išspręsti klausimą e, dėl Enisos ateities ir tikimės e, pažango šiuo klausimu. Darybose su Europos parlamentu tikiuosi, kad ir taryba ir parlamentas bus pasirengę e, daryti kompromisus, kad pasiektų susitarimo kaip galima greičiau. Tikiuosi, kad Galileo projektas E, taip pat įsibėgės e, ir tikiuosi, kad tai bus patvirtinta e, transporto ministrų susitikime. Ir satelitinė navigacija mūsų nuomonė yra labai svarbi sritis Europos bendryjoje. bendrovės pageidaujančios e, naudoti e, šias galimybės e, transporto srityje bei navigacijoje turėtų turėti galimybę naudotis juo ir tikimės dalinio susitarimo iki transporto ministrų e, tarybos birželio mėnesį. Mes dėkojame e, Jums, kad sugebėjome pasiekti jau esamų e, kompromisų informacijos ir komunikacijų srityje. Aš e, tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo e, su jumis ir artimiaus, per artimiausius šešerius mėnesius. Dėkoju. Ačiū, ministrė. Turime šešis norinčius kalbėti. Paskui jau nebeleisime daugiau niekam pasisakyti. Taigi kiekvienam kalbėtojui suteiksiu po tris minutės ir vėliau suteiksiu galimybę ministrui sureaguoti. Ponas Benson, ačiū. Pirmininkė, pirmiausiai sveikinu ministrą atvykusiai į šį komitetą. Vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad atsižvelgiant į esamą ekonominę krizę, labai sunku MVI gauti finansavimą investicijoms. Jūs sakėte, jog būtina užtikrinti augimą ir žinome, kad MVI, kuria 80 procentų naujų darbo vietų per pastaruosius penkerius metus. Mes susidurėme su didžiuliais sunkumais, kadangi bankų sektorius yra išaldytas ir dėl to MVI labai sunku rasti finansavimą. Gruodžio mėnesį komisija pradėjo programą susijusią su mažų ir vidutinių įmonių finansavimu. Tai buvo vienas iš dvylikos ramščių vieningos rinkos akte. Ir Taip pat e, ten yra kalbama apie e, rizikos kapitalą. Taigi, galbūt ministras galėtų atsakyti, kaip pirmininkaujant Danijai jūs ketinate pasistumėti pirminčioje srityje ir kokios pažangos e, pasieksite pirmininkavimo metu. Ačiū, kolega Thompson. Dėkoju, pirmininkė. Ministre, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į, į mūsų komitetą. Mes tikrai labai tikėjomės daug iš šio dialogo ir taip pat iš Jūsų pirmininkavimo. Įtrė komitetas apima tikrai daug sričių. Mes taip pat e, sprendžiame ir su pramonė susijusius klausimus. Čia buvo užduotas klausimas apie mažas ir vidutinės įmonės. Žinoma, kad jos yra labai svarbios, kalbant apie vieningą rinką. Kiek prisimenu, 97 procentai Europos darbo jėgos dirba mažose ir vidutinėse įmonėse. Taigi, labai svarbu teikti prioritetus šiais ryčiai. Kalbant apie vieningą rinką, turiu klausimą susijusiu su paslaugų eksportu. Dabar turime atitinkamą direktyvą ir manau, jog mums pavyko išspręsti problemas. Ir problemas susijusias su prieštaravimais dėl paslaugų direktyvos. Tačiau mums vis tiek reikia dar koncentruotis į paslaugų sritį. Nemanau, jog galime gyventi Europoje eksportuodami vieni kitiems. Žinau, jog vakar parlamente vyko seminaras dėl to, kaip galėtume padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms eksportuoti visame pasaulyje. Buvau Brazilijoje ir man buvo pasakyta, jog labai sunku Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms išsiveršti pasaulinėme lygyje. Taigi, man kyla klausimas, galbūt mes kai ką galėtume nuveikti šioje srityje ES lygių, galbūt ir Danijos pirmininkavimo metu bus atkreiptas dėmesys į šią sritį. Vis dėlto mes dar turime daug ką nuveikti MVI srityje, daug kas iš tų dalykų taip pat labai įdomus ir mūsų komitetui. Pirmadienį buvo nuspręsta, kad komisijos nuomonė nebebus reikalinga, kuomet svarsysime klausimus susijusius su MVI darbo aplinka. Ir tos nuomonės konstatuojamosios dalys yra susijusios su tuo, jog reikėtų gerinti sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Žinoma, mes prieštarautume tam, jog reikėtų gerinti e, MVI sąlygas, padarant darbo sąlygas blogesnėmis. Ačiū. Dabar kolega Rodė. Labai ačiū. Na, atrodo, jog tai jau tampa tiesiog Danijos monopoliu. Kaip ir plenarinėje sesijoje norėčiau iš pradžių pagirti vyriausybę. Paprastai aš esu opozicijoje ir tikrai nežarstau pagirų, tačiau manau, jog jūs tikrai nuveikėte nuostabų darbą rengdamiesi pirmininkavimui, surenkėte daugybę diskusijų su europarlamentarais ir tai labai svarbu, tai rodo, kad Danijos vyriausybė laiko parlamentą labai svarbiu Tai rodo jūsų rimtą požiūrį, taip pat ir protingą požiūrį. Ir daugelis pirmininkavusių valstybių nepasiekė tokios sėkmės, kadangi taip neveikia. Taigi sveikinu jūs dėl to. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, dėl, dėl patentų. Uh, Ministras kalbėjo apie įvairias komisijos iniciatyvas. Jeigu turime vieningą rinką, tuomet mums reikės europinio patento. Apie tai jau buvo labai ilgai diskutuojama, tačiau kilo kalbinių problemų. Ir atrodo, jog dabar visgi mums pavyks padidinti bendradarbiavimą. Ar Danijos pirmininkavimo metu uh, Danija bus pasišventusi tam, jog būtų išspręstas šis klausimas. Ar jūs esate pasirengę pasiekti to? Tai yra labai svarbu vieningai rinkai. Antras klausimas. Jūs esate augimo ministras. Ar manote, kad mokesčiai ir finansinių sandorių mokestis skatins augimą Europoje? Ačiū. Kolega Būtifoker. Ačiū ponė pirmininkė. Na, sugriausiu tą danišką monopolį. Norėčiau pasveikinti Jūs, ministrė, atvykus į mūsų komitetą visų pirma. Mano politinė frakcija palaiko Jūsų vyriausybę ir Jūs tiek būdami koalicijos nariai, tiek ir dirbdami opozicijoje pasiekėte gerų rezultatų. Na dabar rimtai, kalbant, turiu keletą klausimų. Pirmiausia, MVI. Pirmininkavimo metu mes tikimės, kad pasikeis kryptis, kurios reikalaujame jau seniai. Aš čia turiu omenyje visų pirma bendrąją mokslinio tyrimų programą Horizontas 2020. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas šiuose pagrindinėse bendrosiuose programuose netitinka Europos ambicijų. Praeitie buvo vykdoma septintoji bendroji programa 50 procentų išlaidų moksliniams tyrimams skirtų buvo numatyta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau tas tikslas, ambicingas tikslas, nebuvo pasiektas. Ir kalbant apie horizontą 2020, tas tikslas yra sumažintas ir jis yra taikomas tik daliai programos, būtent visuomenės problemams spręsti. Bet ne toms rytims, kurioms kyla didžiausia grėsmė. Įmonės, mažos ir vidutinės įmonės tikrai gaus vos mažytę dalį tos didelės sumos. Apskritai mažos ir vidutinės įmonės gaus kur kas, kur kas mažiau atsižvelgiant į infliacijos lygį. Taigi mes turime kažką rimto nuveikti MVI srityje ir aš tikiuosi, kad augimo ministras atkreips dėmesį į tokias mintis. Toliau. Mūsų pramonė yra specifinė lyginant su likusiu pasauliu. Mes esame priklausomi nuo importuojamų žaliavų. Komisaras Potočnik visuomet apie tai kalba. Kiekvienam europiečiui reikia 16 tonų žaliavų ir bendro naudojimo prekių 3 tonos iš tos sumos yra importuojamos. Kokiosgi pasiekmes viso to yra Europos pramoniai? Didžiulės. Taigi mes tikimės, kad jūs e, palaikysite komisiją ir parlamentą mūsų darbe ieškant europinio sprendimo šioms problemams išspręsti. Atskiros valstybės vykdo savo programas, bet kartais reikia imtis griežtų priemonių Taigi aš tikiuosi, kad Danija tikrai imsis veiksmų šioje srityje dėl inovacijų partnerysčių. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ponas Buzek. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju ministrui už įžanginės pastabas ir dalyvavimą komitete. Sveikinu Daniją kaip pirmininkaujančią valstybę, parengus tokią programą, kurios tikslas yra atnaujinti rinką mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra mūsų komiteto kompetencijos sritis ir ji yra esminiai svarbi. Mes kalbame apie patentus, apie diplomų pripažinimą Europos lygių, apie geresnio judumo sąlygų užtikrinimą. Visą tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti galimybės dirbti mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, Europos komisaras Barnie nori įgyvendinti tokį planą ir bendradarbiavimas su Danija bus labai svarbus. Parlamentas yra pasirengęs bendradarbiauti. E, idėja atnaujinti rinką pasirodė pirmiausia Europos parlamente. Reikėjo inicijuoti tokias idėjas ir ponas Monti, dabartinis Italijos ministras pirmininkas, parengė darbinį dokumentą šiam klausimui. Ministras, Danijos ministras pirmininkas labai teigiamai atsiliepė apie, to, apie šį klausimą, Barozas taip pat. Tačiau dabar viskas yra valstybių narių rankose. Viskas, žinoma, priklauso ir nuo Europos komisijos. Ne vien parlamentas sprendžia, mes turime greitai vykdyti sprendimus būtent dėl mažų ir vidutinių įmonių. Galbūt čia galėtų padėti ir Europos ekonominė bendryje. tokiai idėjai visiškai pritarė parlamentas, o tokią idėją inicijavo ITRE komitetas. Aš esu dėkingas kolegoms už tokią idėją. Norėdami sukurti bendrą rinką, bendrą energetikos rinką, turime tikrai iš ties nemažai nuveikti. Bendra energetikos rinka turi būti mūsų pagrindas. Mes turime dirbti su pirmininkančia šalimi ir su Europos komisija. Baigdamas norėčiau paklausti bendro pobūdžio klausimą. Jūs atstovaujate verslo ir augimo ministerijai. Mes norime sudaryti tarp vyriausybinį susitarimą, fiskalinį paktą. Ir jis yra susijęs su ekonomikos valdysena ir ekonomika Europoje apskritai. Kaipgi bus sudarytas tas susitarimas, bus labai svarbu Europos ateičiai. Aš kreipiuosi jūs kaip į ekonomikos ministrą. Ar Danija yra pasirengusi imtis veiksmų, kad įtrauktų šalis iš ne eurozonos šalių į būsimus euro aukščiausio lygio susitikimus? Ir kitas mano klausimas. Ar Danija, kaip pirmininkaujanti šalis, ketina įtraukti Europos parlamentą į euro aukščiausio lygio susitikimus. Aš čia kalbu ir apie Europos parlamento pirmininko pakvietimą į euro summitus. Aš siekiau to labai daug savaičių. Manau, kad reikėtų to. Ačiū. Grazie, prezidentė ir kolega. Dėkoju, kolega Balčytis pirmininkė. E, taip pat noriu pasveikinti gerbimas ministrė ir padėkoti už tokį gana įsamų savo pirmininkančios programos pristatymą ir palinkėti jum asmeniškai didelės sėkmės, nes jūsų portfelis yra gana sudėtingas. Tai yra informacinės technologijos, yra daug tokių dalykų, kur gražiai yra kalbama, bet iš tikrųjų esmė tai būna šiek tiek kitokia. Dėl elektroninio parašo. Jūs paminėjote kad komisija yra numačiusi teikti iniciatyvą. Yra nesuprantama, kada 21 amžiuje kai kuriuose valstybėse dar nėra patvirtinto elektroninio parašo. Aš tikrai nenoriu plačiai plėstis, bet tai yra didžiulis trukdys bet kokiam ekonominiam vystimui, bendradarbiavimui, užsienio srityje ir, ir daugelį kitų dalykų. Ar nereikėtų žymiai sugriežtinti jūsų iniciatyvą ir kad būtų nustatyti terminai, kada valstybės narės turi vis dėlto įdėkti elektroninį parašą pas save? Antras klausimas dėl e, e, jūsų tikslo sujungti Europą e, tam tikromis priemonėmis. Mes žinom, kad įvairiose valstybėse institucijose yra sukurta įvairių programų, kurios tarpusavė kartais jų saveikavimas yra neįmanomas. Netgi yra kai kuriuose ministerijose, aš tą puikiai žinau asmeniškai. Ir dokumentų apsikeitimas netgi vyksta rankiniu būdu arba per kurjerį tarp atskirų svarbių žinybų. Tai norint išpildyti šitą tikslą, ar jums netrodo, kad vis dėlto reikia iniciatyvos, kad Europos sujungimo priemonėje būtų numatyta vieninga platforma, apsikeičiant duomenis tarp valstybių narių, kad tai vėl nebūtų tam tikras noras įvairių informacinių privačių kompanijų suskaidyti šitą rinką ir kad visos tos kompanijos turėtų tam tikrą dalį užsakymų. Ačiū labai. Grazie, abbiamo terminato il nostro intervento. Dėkoju. Taigi baigiame kalbėtojų sąrašą, dabar suteiksiu žodį e, gerbiamam ministrui, e, kad pateiktų baigiamasias išvadas. Dėkoju. Ačiū už konstruktyvius ir draugiškus e, klausimus bei komentarus. E, manau, e, tai byloja apie mūsų glaudų bendradarbiavimą ateityje. E, dėl finansavimo, dėl mažų ir vidutinių įmonių finansavimo galimybių, skatinant jų augimo galimybės, tai yra tikrai labai svarbus klausimas. E, skatinant augimą Europoje. Ir aš visiškai sutinku e, su tuo, kas buvo pasakyta. kad e, direktyva dėl rizikos kapitalo ir vidaus bendros rinkos akto mes siekiame susitarimo jau pirmojo svarstymo metu, e, šių metų pirmojo pusmečio metu ir aš tikiuosi, kad jūs prie to prisidėsite, kad tas susitarimas būtų pasiektas, nes tai tikrai bus labai naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms ir mes turėtume įsipareigoti, kad teisės aktai padėtų mūsų siekyje papildyti kapitalo atsargas. Toliau buvo klausimas dėl paslaugų direktyvos. E, Pane Thompson uždavė šį klausimą. Dėl paslaugų eksporto. Sm išmaniai e, reglamentuojant šiuos e, dalykus galima būtų pasiekti. Tačiau tam reikalingas išmanus reguliavimas, kad kontrolė būtų kaip galima e, griežtesnė ir užtikrintume socialinę apsaugą bei darbo apsaugą turime būtų, būti atsargus, kad nepadarytume per nelik daug kompromisų. Mano e, kitas kolega e, Jensas, su kuriuo anksčiau esame nacionalinėme parlamente nemažai diskutavę dėl patento. Tai yra vienas iš klausimų, e, kuriuo mums nepavyksta pažadinti e, išsamesnių diskusijų, kad išspręstume šį klausimą. E, ir būtina sukurti patento teismo e, sistemą. Ir turint galvoje visą tą darbą, kurį nuveikė Lenkija pirmininkaudama, tai mes perimsime šį darbą jau vyko nemažai susitikimų šių metų pradžioje ir manau mes esame netoli e, šių sprendimų prieimimo. Ir mane labai džiugina, kad e, nepaisant to, kad šis klausimas yra toks sudėtingas, E, visi svarbiausi suinteresuotieji asmenys ir valstybės narės pasisakė, kad prisidės siekiant šio bendro susitarimo. Toliau buvo klausimas dėl finansinių transakcijų e, mokesčio. Tai čia galėčiau pasakyti, kad e, šį klausimą sprendžia mano kolega vidaus reikalų ministras ir aš visiškai e, esu užtikrintas, kad jį puikiai išspręs šį e, klausimą dar Danijai pirmininkaujant. Toliau buvo klausimas. Ponas Bitikoferi paklausė dėl vidutinių ir mažų įmonių. Tai aš galiu pasakyti, kad mums tos e, programos, e, kurios įgyvendinamos iki 20 metų, jų tikslas yra užtikrinti prieigą prie uh, E, finansavimo e, galimybių, kad vidutinės ir mažos įmonės priartėtų prie rinkos. E, o 20 metų programa nukreipta į platesnės, didesnio masto priemonės. Ir mes tikimės, kad Danijos pirmininkavimo laikotarpį bent jau pirmos programos atžvilgių mums pavyks pasistumėti ir viskas susiję su e, asignavimais šioms programoms e, ateities e, biudžete. Dar buvo klausimas susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmomis, įmonėmis, rizikos kapitalo direktyva, kosme programa. Ir mes e, dabar dirbame e, ties 12 pagrindinių iniciatyvų, e, kurios galėtų paskatinti judėjimą šioje srityje. Taip pat buvo klausimas dėl ekonominės situacijos ir finansinio pakto. Žinoma, tai yra labai svarbus dalykas mūsų darybomis. Tačiau nemanau, kad e, tai būtų mano kompetencijoje šis klausimas. Manau, kad pirmadienį Europos vadovų taryboje šis klausimas turėtų būti sprendžiamas. Taip pat pastabuose aš pasižymėjau e, klausimą dėl elektroninio parašo. Tai štai ką norėčiau pasakyti dėl elektroninio parašo. Tai e, skaitmeninės darbo tvarkės e, dalykas e, ir Danija, kaip pirmininkaujanti valstybė, darys viską, kad, bus, kad būtų e, ši darbo tvarkė įgyvendinta ir buvo pateiktas e, siūlymas. E, tikimės, kad šį pavasarį vyks e, darybos ir diskusijos ir artimiausias susitikimas bendras numatytas Birželio 8 dieną. Gerbimo pono Balčyčio klausimas dėl bendros e, skaitmeninės e, rinkos. Tai vasario pabaigoje bus konferencija Kopenhagoje, kur mes aptarsime šį klausimą. Ir mes norėtume e, išvelgti tą potencialą, kurį galėtų mums atnešti šių klausimų išsprendimas. Dėkoju. E, visų dalyvavusių vardu norėčiau e, padėkoti ministrų Ule Son ir palinkėti e, jam sėkmės pirmininkaujant E, ateinančius šešerius mėnesius. Taip pat norėčiau padėkoti vertėjams, kurie dirbo dešimt minučių ilgiau. Kitas e, po, e, posėdis vyks vasario šeštą dieną nuo 3 iki 18.30. Taigi dar kartą dėkoju visiems. Merci, à la prochaine. Encore merci. Thank you. Everybody's all the best. Au revoir, merci. Bye.